Allora possiamo iniziare i nostri lavori. Labas rytas, pradėkime darbą. Šitas posėdis vėlgi bus transliuojamas internetu. mūsų komitetas norėtų parengti e, pranešimą savo iniciatyvą dėl ekonominės valdysenos. Aš susitiksiu su Ekon komiteto pirmininku ir pakalbėsiu apie galimą bendradarbiavimą. Galbūt suorganizuosime ir bendrą koordinatorių susitikimą. Taip pat vakar nutarėme, kad pranešėjas dėl rengiantis pranešimą dėl piliečių iniciatyvos turėtų artimiausių metų paskirtas. Dėl bendrijos teisės pranešimo ponas Mesešmitas yra paskirtas pranešėjų. Taip pat mes numatėme atlikti studiją dėl demokratinės kontrolės ir dėl bendradarbiavimo su kitais komitetais. Atrodo, kad Martinas nebuvo, nėra atvykęs kol kas. Mes norėtume su juo pasitarti ir išsiaiškinti, ar būtų naudinga gruodžio 20 dieną pakviesti EFKO pirmininką, o galbūt ir perkelti šitą susitikimą į sausio mėnesį. Ar nori kas nors pasakyti, ką gerai yra? Martinas atvyks šiek tiek vėl pavėlavęs į šitą posėdį. Noriu informuoti jūs apie tai. O kai jis atvyks, galėsime paklausti, kodėl jis pagėdautų, kad Lenkijos pirmininkaujančios valdybės atstovas atvyktų komitetą. Dar vienas klausimas. Aš vakar, atrodo, pamiršau jį paminėti. Aš sutinku, kad įvyktų tokia sutikima su tarybos atstovu. Martinas vakar to pageidavo, tačiau nesu tikras dėl datos, ar ji iš tikrųjų yra tinkama. Nes aš pritariau tiems, kurie mane, kad reikėtų pirmą išklausyti Davido. Žinoma, susitikimas yra reikalingas, tačiau reikėtų gerai pagalvoti, kada tai turėtų vykti. O dėl koordinatorių. Kolega Daf pasiūlė uh, išsiaiškinti, ar šiandien bus balsuojama dėl ponios Regner pranešimo. Dėl to mes taip pat turėtume apsispręsti. Šiuo klausimu, uh, Regner pranešimo klausimu, mes susitarėme paklausti pačios pranešėjos, tačiau kai ji atvyks, tada galėsime ir išsiaiškinti, ką ji pasiūlys. Mes manėme štai ką. Kolega DAF prašė atidėti šitą klausimą, dėl to problemų neturėtų kilti, tačiau teisės komitete bus balsuojama artimiausių metų, o jeigu mes atidėsime, o teisės komitete jau bus balsuota, tai mes nebūsime išreiškę savo nuomonės. Mes paprašėme teisės komiteto uh, nuomonės, šita nuomonė dar nėra parengta ir todėl mes negalime apsispręsti. Teisės komitetas balsuos, tai žinau, negaliu pasakyti, kada tai įvyks, tačiau kol mes neturime komiteto nuomonės, tol mes negalime priimti savo. Dėkuoju, pirmininkė. Vakar tarsi susitarėme, kad reikėtų pakalbėti su ponė Regner ir pasiūlyti jai nebalsuoti dėl jos pranešimo šiandien, nukelti balsavimą į vėlesnę datą. Reikėtų palūkėti, kol gausime teisės komiteto, te, teisės skyriaus nuomonę. Mes negalėtume balsuoti vėliau, po to, kai bus balsavęs teisės komitetas mes manėme, kad galbūt galėtume balsuoti ir šiandien, o jeigu tai nepavyks, galbūt Strasbūrė sesijos metu. Prieš tris, keturias dienas, prieš uh, balsuojant teisės komitete. Taigi mes galėsime balsuoti tik tuomet, kai gausime teisės skyriaus nuomonę. Sì, è giunto un messaggio. Taigi pasikeitėme nuomonėmis, o ponė Regnė siūlė balsuoti šiandien. Kolegos sako, kad ji laikosi tokios nuomonės. O jeigu balsuotume Strasbūrė, tai reikėtų sušaukti neįlinį posėdį. Jis neturėtų būti kviečiamas trečiadienį, tačiau palūkėkime ponios Regner ir apsispręsime. O dabar devintasis darbo atvarkės klausimas. Tai yra 700 straipsnio Europos parlamento darbo tvarkos taisyklėse pakeitimas dėl tarp institucinių darbų teisėkuros procedūrų metu. Buvo kreiptasi į mūsų komitetą, prašant, kad būtų dar kartą aptariamos šitos taisyklės, jų 700 straipsnis, kad būtų galima šitą pakeitimą, dėl šito pakeitimo balsuoti pirmojų balsavimu. Kolega Gerero parengė atitinkamą pranešimą. Pranešėjas šiandien pristatys savo pranešimo projektą. Komitetų pirmininkų e, suiga taip pat pareiškė savo nuomonę šiuo klausimu. E, Ačiū pirmininkė. Jau antrą kartą mūsų komitetas svarsto e, 70 straipsnio reformą dėl susitarimų per pirmąją, pirmąjį svarstymo etapą. Aš jau rengiau pranešimą šią temą ir rengiant, svarstant dokumentą, jam buvo patikta nemažai pakeitimų pranešimas buvo ženkliai pakistas ir tai reiškia. Ir dėl to aš pasiūliau nebekreipti dėmesio į darbinį dokumentą, o tiesiog susikoncentruoti į pranešimo projektą. Ir norėčiau visų pirma jūs informuoti, kad aš surengiau visą eilę susitikimų ir kalbėjausi su įvairių frakcijų atstovais, e, aptariau šį klausimą. Taip pat dalyvavau pirmininkų suigoje ir kalb... pristačiau pranešimą ten. Kalbėjausi ir su mūsų komiteto pirmininku. Ir buvome susitikę su įvairių parlamento frakcijų vadovais. Taip pat aptariau tą klausimą su kai šešėliniais pranešėjais, pažiūrėjau, ponė Džianaku. Ir atsižvelgdamas į visą tai, aš parengiau šį e, preliminarų pranešimo projek, projektą. Ir šiame pranešime nesiekiu išsiaiškinti, ar mums reikėtų pradėti darybas dėl susitarimų pasiekiamų per pirmąjį smarstymo etapą šis toks sprendimas apimtų daug plačiau nei šio pranešimo preptis. Šiame pranešime yra nagrinėjama štai kokia situacija. Jeigu nusprendžiama siekti susitarimo per pirmąjį svarstymo etapą, kokias naujas nuostatas ir sąlygas reikia įtraukti į darbo tvarkos taisyklės, kad taip užtikrintume, jog dėrybos vykstų, vyktų veiksmingai, bet kad užtikrintume ir skaidrumą, atskaitingumą Ir, ir kaip užtikrinti visoms frakcijoms galimybės pasisakyti dėrybų proceso metu. Tai svarbu. Ir mes kalbėjome, kalbame apie, nekalbame čia apie antrame svarstymo etape, trečiame svarstymo etape pasiekiamus susitarimus ar taikinimo procedūrą. Uh, šio, šio pranešimo tikslas užtikrinti, kad susitarant dėl dokumentų, dėl teisės aktų per pirmąją svarstymo etapą būtų užtikrintas reikalingas skaidrumas ir atskaitingumas. Komiteto pirmininkas puikiai žino, kodėl buvo nuspręsta inicijuoti šių darbo tvarkos taisyklių reformą. Pirmininkų suigoje buvo primtas sprendimas, taip pat frakcijų vadovai patvirtino sprendimą, šį sprendimą, pagal kurį vykstant tokioms dėryboms, jeigu frakcijos atstovų e, nėra dėrybinėje komandoje, tai tos frakcijos nariai negauna visos išsamios informacijos apie tai, kas vyksta. Todėl frakcijos nusprendžia, kad jos visą informaciją gauna prieš pat ba, patį balsavimo procesą. Tai yra dėl to procedūra tampa neskaidri, miglota ir frakcijos ne visada turi galimybę sureaguoti į tai, kas vyksta. Pavyzdžiui, atžvelgiant į tai, kokios diskusijos, kokios darybos vyksta pirmininkų suigoje. Todėl mūsų komiteto pirmininkas Mūsų, parlam, mūsų komiteto pirmininkai buvo pavesta išsiaiškinti, ar būtų, ar nereikėtų pakeisti Elgesio kodekso taisyklių, atsižvelgiant į darbo tvarkos taisyklių nuostatų pakeitimus. Tai yra, kai kurios taisyklės taptų privalan, privalomos, jos pasidarytų saistančio pobūdžio. ir aš pasinaudojau šiuo pranešimu, kad aptarčiau dvi skirtingų klausimų grupės. Visų pirma, vienoje dalyje svarstau e, taisyklės, e, nuostatas, kurios yra Elgesio kodekse. Atsižvelgdamas į komitete įvykusias diskusijas, svarstant darbinį dokumentą Ir, ir dėl šių klausimų komiteto nariai sutarė, didelių konfliktų neiškilo. Tačiau kitas klausimas yra prieštaringesnis. Tai yra, kokį vaidmenį suteikti plenariniam posėdžiui arba frakcijoms parlamente e, kiekvienu, kiekvieną kartą tvirtinant dėrybinį mandatą šiais klausimais. Jei komiteto nariai susipažino su mano parengtų pranešimo projektu, tai tikriausiai turėjo galimybę sužinoti štai ką. Visų pirma, sprendimas pradėti dėrybas per pirmąjį svarstymo etapą, pradėti siekti susitarimo per pirmąjį svarstymo etapą, turi visada būti siejamos su dėrybiniu mandatu. Ši, šis mandatas gali apsiriboti e, gairių sąrašo arba prioritetų sąrašų. Ir kaip matote, toks pasiūlymas užtikrintų procedūros lankstumą. Kartais tas mandatas apima, pažiūrėjau, galėtų būti pakeitimų sąrašas arba gairės, kurios turėtų kuriomis turėtų būti paremtas darybinis procesas. Taip pat, priimant tok, mandato tvirtinimas reiškia, kad patvirtinama ir dėrybinė komanda. Ten taip pat pasakyta, kad e, iš principo dėryboms turi vadovauti atitinkamo komiteto pirmininkas. E, Būtent toks pasiūlymas buvo iškeltas pirmininkų sueigoje, susilaukė plataus pritarimo ir iš principo tai politiškai pagristas sprendimas, nes komiteto, konkretus komiteto pirmininkas atstovauja visus to komiteto narius. Nors, aišku, pirmininkas gali deleguoti tokią atsakomybę pranešimo referentui arba vienam iš savo pavaduotojų. Tačiau iš principo politinė atsakomybė už dėrybas tenka atsakingojo pagrindinio komiteto pirmininkui. Kaip jau sakiau, kitiems komiteto nariams gali būti pavesta tokia atsakomybė arba komiteto vicepirmininkui gali būti patikėta ši užduotis. Tai reiškia, kad ir mandato turinys ir dėrybinės komandos sudėtis. turi būti tvirtinami komiteto suigoje. Prieš prasidedant dėryboms dėl susitarimo per pirmąjį svarstymo etapą. Jeigu komitetas priima tokį sprendimą, tai tą sprendimą reikia išversti į oficialiasias kalbas prieš perdodant jį, prieš, prieš komunikuojant jį parlamento pirmininkui ir visiems nariams. Ir, prieš, ir po to, kai tas e, pranešimas paplatinamas, prieš po to e, vyksianti plenarinį posėdį pirmininkas praneša šią informaciją visiems nariams plenarnėme posėdėje. Jeigu niekas tam neiškelia jokių prieštaravimų, nepasipriešina, tuomet oficialiai darybinis procesas prasideda. Aš grįšiu prie detalių vėliau, nes tai yra svarbu ir aš nenoriu, kad, kad būtų kad iškiltų kažkokių nesusipratimų. Uh, Taigi, kai patvirtinamas dėrybų mandatas ir dėrybinė komanda, dėrybos prasideda. Dėrybinė, dėrybininkų komanda privalo atsiskaityti komitete po kiekvieno trilogo. Taip pat atsiųsti tekstus, tekstų kopijas, kurie buvo svarstyti ir taip pat atsiskaityti apie procesą eigą komiteto posėdėje. Jeigu koks nors atvejs yra ypač klausimas aktualus, tai e, darybininkų komanda turi atsiskaityti pirmininkui bei frakcijų atstovams. Kitaip sakant, po kiekvieno trilogo komiteto posėdėje visi komiteto nariai gali susipažinti su ataskaita apie dėrybas, bet jeigu situacija yra reikalauja yra ne, nepaprastai skubi, išskirtinė, tuomet informacija teikiama sparčiau. Po to pranešimų referentai dar kartą informuojami ir e, komiteto nariai e, išnagrinėja pranešimo aprepti ir paskui ataskaita pateikiama plenarinėme posėdyje ir pristatoma konsoliduota pranešimo versija. Jeigu to neįmanoma padaryti, pirmininkas, šešėliniai pranešėjai ir koordinatoriai gauna visą informaciją ir jos, dėl jos tarėsi. Čia susijęs klausimas yra, kaip elgtis su susijusiais komitetais, nes viename iš straipsnių kalbama apie kitus komitetus, kurie, kurių kompetencijoms irgi priskirtinas svarstamas klausimas. Taigi tokie komitetai turi pritarti dėryboms ir pritarti dėrybinėm mandatui. Jei, jei joje negali pritarti, tuomet sprendimą priima pirmininkų suiga. Norėčiau dar kai ką pasakyti apie plenarinio posėdžio vaidmenį. Jūs tikriausiai prisimenate, kad pradžioje buvo patvirtinta tokia pozicija. Jeigu plenarnio posėdžio pradžioje pirmininkui patikus pranešimą, ap, pristačius informaciją apie dėrybinę komandą, niekas jam tam nepaprieštarauja, ta informacija nepaprieštarauja, tuomet e, laikoma, kad ta dėrybininkų komanda yra oficialiai patvirtinta ir dėrybos gali prasidėti. Tačiau e, galima plenarnėme posėdėje keisti ir dėrybų, dėrybininkų komandos sudėti ir patį dėrybų mandatą. E, ir pagal mano rengiamą pranešimą, kitais atvejais tą procedūrą gali inicijuoti tik tai pirmininkų suiga. Pirmininkų suiga gali paprašyti, kad pos, plenarinėme posėdėje būtų balsuojama ir būtų peržiūrėta dėrybininkų komanda. Aš tą klausimą svarš, aptariau su įvairiausiais nariais ir išsiaiškinau, kad kai kas pageidautų, jog pirmininkų suiga teiktų šiuos klausimus plenarinėme posėdėje. Bet taip pat e, buvo siūlyta sutikti galimybę tam tikram frakcijų skaičiui arba tam tikram parlamento narių skaičiui inicijuoti šių klausimų svarstymą ir dėl jų balsavimą plenarinėme posėdėje. Aš esu pasirengęs tokius visus, visus tuos aspektus svarstyti. Tačiau norėčiau pridurti dar vieną dalyką visose susitikimuose, iš savo visų susitikimų, diskusijų. Šią temą darau išvadą, kad bendrai plačiai sutarėma dėl to, jog reiktų vengti tokios situacijos, kuomet tektų visus dėrybinius mandatus svarsyti plenarinėme posėdėje, dėl jų balsuoti ir tik po to šie klausimai grįžtų į komitetą. Tai būtų nesibaigiantis procesas ir tai tikrai pakenktų Europos parlamento įvaizdžiui kaip institucijai, kuri geba priimti sparčiai ir našiai sprendimus. kalbant apie tokių prašymų e, į konkrečias sąlygas ir kriterijus, kiek narių, kada gali inicijuoti ir prašyti tokio sprendimo ir balsavimo plenarnėme posėdėje. Dar negaliu tiksliai to pasakyti, bet viena frakcija, atskira viena frakcija neturėtų galimybės reikalauti tokių uh, E, pokyčių, tokių balsavimų ir, ir reikalauti, kad būtų pakeista dėrybininkų komanda arba mandatas. Komiteto pirmininkas turėtų būti atsakingas už dėrybų procesą Ga, ir jis turėtų teisę deleguoti šias funkcijas savo pavaduotojui. Taip pat e, darybininkai privalės atsiskaityti po kiekvieno trilogo komitete ir komitetas turėtų visų pirma teikti savo pritarimą prieš e, teikiant klau, balsavimui tą pranešimą ar klausimą plenarinėme posėdėje. Bet galbūt reiktų parodyti daugiau lankstumo dėl to, kokius reikalavimus įrašome ir iškeliame e, E, kad juos išpildžius būtų galima darybinį mandatą e, peržiūrinėti, svarsyti plenarinėme posėdėje. Aš dar laukiu iš frakcijų e, atstovų nuomonių ir atsakymų šiuo klausimu. Noriu akcentuoti, kad visi pakeitimai turėtų būti suformuluoti taip, kad išvengtume tokio ping-pongo proces, procedūros tarp komiteto ir plenarinio posėdžio. Ir noriu pakartoti tik, ką jau sakiau, kad frakcijų vadovai tikrai nenori, kad ta procedūra pasidarytų pernelyg e, ištesta ir vieša. Thank you, Chair. Dėkuoju, pirmininkė. Aš visų pirma noriu pasveikinti pranešėją. Nuveikus tokį didelį darbą, nagrinėjant 70 e, straipsnio pakeitimus, iš tiesų ši tema yra labai svarbi kadangi ji yra susijusi ne tik tai su pirmojo ir antrojo e, svarstymo etapais, bet ir su bendro sprendimo prieimimo principo taikymu taisyklės, kurios yra taikomos tarp vyriausybinėms dėryboms, dažnai laikomos kontroversiškomis. Ir mes puikiai suprantame, kad e, kadangi pranešėjas nagrinėja įvairiausius pakeitimus, įvairiausias <clears throat> nuomonės, todėl reikėtų vis tik tai išgrininti mūsų poziciją ir pasiūsti labai aišku signalą ypatingai ES tarybai. Ir dar turiu keletą pasiūlymų ir pastebėjimų dėl siūlomo teksto. Visų pirma, pritariu tam, kad taisyklės turėtų būti pakeistos ir tapti e, teisiškai pareigojančiomis. Elgesio kodeksas turi būti mm, aiškus. Ir jeigu bandysime užkamšyti dabar esančias spragas, reikėtų remtis dabar egzistuojančių uh, E, Elgesio kodeksu. Mano pranešėjas tai pakankamai aiškiai įvardyje. Ir taip pat reikėtų kaip galima aiškiau įvardinti, e, kas turi sudaryti sprendimą dėl dėrybų pradėjimo. Tai turėtų būti dėrybų mandatas ir dėrybininkų komandos sudėtis. Mandato apreptis man kelia abejonių. Jis turėtų būti taip pat labai aiškiai apibrieštas e, kadangi toks mandatas gali turėti įvairias formas, tai vien tik tai pasakyti nepakanka. Visas tas formas reikia aiškiai įvardinti, apibriežti arba to apskritai tekste neminėti. Nes kitaip gali būti, kad tekste atsiras daugiau spragų, o ne kaip tik užkamšysime dabar esančias. Taip pat manau, kad teisinga, kad e, dėrybininkų komandai vadovautų e, atsakingo komiteto pirmininkas. Tačiau taip pat reikėtų tiksliau šitą taisyklę įvardinti. Reikia įvardinti, kas turėtų sudaryti darybininkų komandą. Elgesio kodeksas taip pat nenumato pakankamai aiškių nuostatų šią temą, todėl mes turėtume kalbėti aiškiau. Komiteto sprendimas dėl dėrybų pradėjimo turėtų būti iš tiesų perduotas pirmininkui ir taip pat visiems Europos parlamento nariams todėl yra aišku, kad tokį sprendimą reikės išversti. Nereikia dar kartą minėti tekste, kad sprendimas turi būti išverstas į kitas kalbas. Tašgi aš manau, kad šita siūlomų pakeitimų dalis yra perteklinė. Ir dar keletą žodžių dėl trečio ir ketvirto pakeitimo. Dėl trečio pakeitimo. Deja, nepakankamai suprantu jūsų pasiūlymą dėl to, kokių veiksmų parlamentas gali imtis, gavęs komiteto sprendimą. E, sprendimą sudarytų dėrybų mandatas ir dėrybininkų komandos sudėtis. Pats mandatas jau turėtų savo aprepti ir kai komitetas darys savo sprendimą, jis turi nuspręsti dėl abiejų šių sudedamųjų dalių tiek mandato, tiek darybininkų komandos sudėties. Neįmanoma uh, E, paskirstyti komiteto narių balsų taip, kaip yra siūloma pakeitime. Ir kad būtų balsuojama skirai, ar darybas reikėtų apskritai pradėti ir po to dėl kitų sprendimo dalių. Nes jeigu tai būtų ir jeigu komitetas, tarkime, nuspręstų, kad reikia nepradėti dėrybų, tai užkirstų kelią apskritai tas dėrybas kada nors pradėti. Todėl manau, kad e, čia šis pakeitimas yra neteisingas arba bent jau jį reikėtų paaiškinti, ar čia kalbame apie sanglaudos principą ar ne. Dėl ketvirtojo pakeitimo. Iš esmės yra aišku, kad santykis tarp skaidrumo ir veiksmingumo turėtų būti apibrieštas. Ir tai reiškia, kad komitetą turi nuolatos informuoti dėrybininkų komandą. Ir jeigu dėrybininkų komandos nariai informuos tik tai komiteto pirmininkus pranešėjai ir šešėlinius pranešėjus, manau, kad skaidrumo nepakaks, turime to išvengti. Nes kitaip nesilaikysime mums numatytų taisyklių. Taip pat norėčiau, kad dar labiau paaiškintumėte, ką turite galvoje, sakydamas reguliarūs pranešimai komitetui ką reiškia reguliarūs, kaip dažnai tai turėtų būti daroma. Juk mes siekiame skaidrumo ir atvirumo. Ir dėl penktojo pakeitimo. Jūs siūlote, kad tik tai koordinatoriai būtų informuojami, jeigu, dėrybos, jeigu dėrybose yra pasiekiamas kompromisas su taryba. Kodėl tik tai koordinatoriai? Manau, kad bent jau šešėliniai pranešėjai taip pat turėtų būti informuojami. Nes šešėlinis pranešėjas atidžiai stebi, vykstančius procesus dėl tam tikros iniciatyvos ir pra, šešėlinis pranešėjas ar pranešėja privalo būti informuojamas, mano nuomonė. Ir šeštasis pakeitimas. Procedūra skirta komiteto teisėkuros pasiūlymui pateikti yra pernelyg neaiški. Ja be abejonės reikia paaiškinti. Nes dabar neaišku, kas turi patvirtinti kompromisą, ar visas komitetas tai turėtų padaryti. Jeigu taip, ar nemanote, kad ne, nereikėtų numatyti tokio sudėtingo reikalavimo? O jeigu manote, kad reikėtų, kad ne visas komitetas tvirtintų kompromisą, bet jo dalis, tai ši komiteto dalis turėtų būti paskiriama jau nuo pat proceso pradžių tačiau galbūt toks e, procesas būtų veiksmingesnis, bet vargu ar skaidresnis. Ir dar kila klausimas dėl kompetencijos. Todėl aš manau, kad šeštame pakeitime reikėtų e, peržiūrėti jūsų pasiūlymą ir nepakanka įgyvendinti procedūros pakeitimus tik tai keičiant 70-ąją e, 70 taisyklę ir tarp institucinių dėrybų pradžios taisyklės turėtų būti e, apibrėžiamos ne. turi būti apibrėžiamos visų frakcijų pirmininkų sueigoje pagal 188 taisyklės antrąjį punktą. Ir dar Noriu pasakyti, kad 50 ir 51 taisyklė ir kai kuriais atvejais net 49 taisyklė turėtų būti taikoma. Tai reiškia, kad tokie pasirinkimo variantai turi būti aiškiai įvardyjami ir nereikėtų stengtis e, išsameu paaiškinti, kaip turi būti taikomos 50 ir 51 taisyklė, pakanka pasakyti, kad jos turi būti taikomos mutatis mutandis principu. Dėkui. Grazie, onorevole Ilkfe. Adesso do la parola al collega Daff. Ačiū ponui Ilčiavui, dabar ponas Def. Um. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Gerero už, už visą jo didelį darbą. Ir aš visiškai pritariu jo išdėstėms ketinimams apsaugoti komitetus ir e, sieki įtraukti pirmininkų suigą, siekiant užtikrinti, kad parlamento teisėkuros darbas vyktų atsakingai. Taip pat apriboti plenarinio posėdžio vaidmenį ir galimybės plenarniai asamblėjai kištis į komiteto darbą. Turiu klausimą dėl pirmojo pakeitimo. Jūs gale įtraukėte dar vieną papunkti, pagal kurį ši taisyklė netaikytina formaliuose uh, e, santykiuose su taryba. Aš suprantu, kas, kas turimo omeny, bet aš abejoju, ar būtina tai taip suformuluoti, nes tai reikštų tam tikrą taisyklių suvaržymą, tam tikrus apribojimus, kai, tais atvejais, kai vyksta neformalios dėrybos su taryba. Galbūt tai būtų pragmatiškesnis požiūris. Nes jei įtraukėme tokią nuostatą, kaip, kaip dabar yra parašyta, tai iš karto verčia gilintis į, į tokių kontaktų esmę ir pobūdį mano nuojauta sako, kad susilaikimas ir, ir to klausimo nutilėjimas, iš vis nieko nesakymas būtų geresnis sprendimas. Tikoju e, kolegai Dafo. Kalbės dabar John po kolegė Džanako. O 10 val. mes turėtume balsuoti, todėl diskusijoms turime tik 10 minučių manau, suspėsime. Taigi, ponia Džanako, ačiū pirmininkė. Iškyla mano manimu štai koks klausimas. Kodėl reikia ką nors keisti? Kodėl reikia keisti darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnį? Jeigu mes nesuformavome tikslo, tai galime keisti viską arba nieko. Be to reikia pasakyti štai ką parlamentarai ne visada supranta, kokios tendencijos yra parlamente. Kai kurie komitetų nariai nelabai suprantat, kas vyksta komitetuose, yra kuriamos darbo grupės, dirba pirmininkai, koordinatoriai ir taip toliau. Ką visą tai reiškia? Tai reiškia, kad parlamentas yra tiesiog aktyvus, tiesiog vaidina teatrą, visur koridoriuose vyksta įvairiausi renginiai, neturintys nieko bendro su Europa, nei su politika, kadangi yra norima parodyti aktyvumą. Taigi, jeigu mes norime, kad kitos institucijos mus vertintų rimtai, tai Svarbiausia vaidmenį turėtų vaidinti plenarnės sesijos. Jeigu jos nieko nereiškia, tai mes neturėsime jokio politinio svorio. Kitas dalykas - komitetas. Komiteto nariai turi vaidinti labai svarbu vaidmenį, bet jie turėtų būti informuoti, turėtų gauti vertimus visomis, visomis kalbomis. Aš turiu omenyje ir tuos tekstus, kurie yra aptarinėjami ir taip pat turiu galvoje tą, ta mandato tekstą. Trečia, komitetai vieną kartą turi apsispręsti ir nutarti, kad komisijai reikėtų teikti pasiūlymus dėl teisėkūros projektų. Dėl tų dalykų, kurie buvo keičiami, pavyzdžiui, praeitie. Aš negaliu įsivaizduoti, kad apskritai mes plėsime savo darbo veiklos sferas, kad parodytume, jog bendradarbiavime su komisija. Mes turėtume turėti drąsos tiesiog gražinti tam tikrus teisėkuros projektus, pataisimus komisijai, kadangi jie neįsigilino, nepakankamai išanalizavo jų. To kol kas mes nedarome. Kolegos Gerero pasiūlymai yra tikrai e, svarstytini. Tačiau aš nemanau, kad komitetų pirmininkų konferencija turėtų viską išspręsti. Kitaip nebereikalingas būtų visas parlamentas. Plenarnė sesija. Mano manimu, tik plenarnėje sesijoje reikia nuspręsti dėl esminių dalykų arba tiesiog reikėtų nurodyti kitą instituciją kitą suėgą susirinkimą, kuriame būtų priimti svarbiausi sprendimai. Taigi reikia apsispręsti, ką turi daryti frakcijos, atskiros, atskiri komitetai, bet ko gero frakcijos stengsis e, sumenkinti viso parlamento vaidmenį. Frakcijos turi galimybę atmesti, turi uh, galimybę taip pat perkelti klausimus į kitą plenarnę sesiją, o tai rodo, kad parlamentas kaip visuma neturi didelio svorio. Tuo labiau, kad sprendimus priima koordinatoriai, komitetų pirmininkai, po to tik pateikiamas klausimas į plenarnę sesiją. Apskritai nesuprantu, kas nagrinėjo kokius klausimus. Jokiame pasaulio parlamente tokie dalykai nevyksta. Taigi bent jau tas faktas, kad be jokio skaidrumo, be e, komiteto konsultacijų pateikiamas klausimas į plenarnę sesiją tiesiog šokiruoja mane. Aš nežinau, kas priima sprendimus ir kas priima galutinius sprendimus. Žinoma, komisija ir taryba priima visus svarbiausius sprendimus, kadangi jos nevertina rimtai parlamento, kuris negali greitai reaguoti ir negali pasakyti turinių atžvilgių. Dėkoju, ponė Džinako. Mendesidė. Dėkoju, pirmininkė. Čia mums pateiktas dokumentų projektas, ištisa knyga, kurioje yra atlikta daugybė pakeitimų, turiu omenyje po Mastrikto sutarties laikotarpį. O dabar pateikiami vis išsamesni pasiūlymai, kuriuos reikia priimti per pirmąjį skaitimą, dėl to reikia sugebėti greitai reaguoti. Be to, iškyla ir klausimai susiję su struktūrinė veikla. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai labai sunku priimti e, pakeitimus per antrąjį svarstymą. Ir todėl labai, e, labai suprantama, kad bandoma priimti visus svarbiausius sprendimus pirmojo svarstymo metus. Tai yra pokytis, kurio mes nenumatėme, bet su juo turėtume taikstytis. Ir kolega Gerero labai išmintingai pateikė kai kuriuos pasiūlymus ir teisingai juos suformulavo. Aš tikiuoju, kad mums pavyks susitarti su kitomis frakcijomis. Tuo labiau, kad situacijos nereikėtų dar labiau komplikuoti ir reikėtų siekti kuo greitesnio sprendimo. Pirmininkė, aš žinau, kad laiko liko nedaug, tačiau vis dėlto e, reikėtų rimtai pažiūrėti į šitą elgesio kodeksą. Ir reikia išspręsti mandato klausimą, kuris yra pakankamai sudėtingas. Todėl reikia atsižvelgti į labai daug dalykų. Jeigu pavyktų susitarti komitete dėl šito teksto, tai kitos galimybės ir neliktų. Plenarinėje sesijoje nebus galima nieko keisti. O dabar mes bandome išsiaiškinti, kas atsitiks, jeigu šį klausimą kūruojantis komitetas nepareikš savo galutinės nuomonės. Mums reikia pasitarti su tarybos atstovais, lygiai taip kaip svarstydami piliečių iniciatyvą mes dėl mandato balsavome komitete mandatas buvo suformuotas labai plačiai ir jį traktavome kaip atitinkamą kryptį. O po to komitetas ir plenarinė sesija turėtų turėti galimybių tiesiog politiškai atmesti šitą pasiūlymą. Todėl nereikėtų taip, taip vertinti šito mandato suformulavimo klausimo, tarsi jis būtų visiškai galutinis. Reikėtų, žinoma, parengti formalų dokumentą dėl mandato, parodyti, kad mes skaidriai formuluojame savo tekstą, kad piliečiai matytų, kad užtikrinamas skaidrumas. Ir aš manau, kad pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai konferencijų e, suigoje sulauks pritarimo. Ir jeigu kalbame apie daugiau parlamentarų įtraukimo į šitą darbą, kolega Garganį, jisai negirdi manęs. 70 straipsnis, ko gero, pats svarbiausias. Negaliu kalbėti, kai tu kalbė. Taip pamiršau, ką, tu, ką norėjau pasakyti. Taigi. Reikia surasti galimybių, kaip įtraukti deputatus į uh, šitą klausimą, kad jie galėtų daryti įtakos, išreikšti savo nuomonę. Ir jeigu jau nebus prieštaraujama, kad reikia pateikti šį klausimą plenarniai sesijai, tai tada reikėtų apsispręsti, kas turėtų pasiūlyti klausimą nagrinėti dar kartą. O tai reikštų, kad jeigu mūsų komitete būtų suformuluotas mandato tekstas prieš priimant sprendimą plenarnėje sesijoje, reikėtų nustatyti, kas galėtų paprašyti dar vieno svarstymo, kiek frakcijų, kiek komiteto atstovų, apskritai konkrečiai, kas turėtų kreiptis. Nereikėtų leisti, kad tiesiog prasidėtų žaidimas tarp komiteto ir e, plenarnės sesijos. O ką reikštų šitas atnaujintas svarstymas? plenarnėje sesijoje reikštų, kad klausimas gražinamas komitetui. Įsivaizduokime, kad mūsų komitetas parengė mandato tekstą darybininkams mes suformulavome konkrečius dėrybinius tikslus. Tačiau kaip visa tai bus įgyvendinama? Kaip galėtume įtraukti papildomas nuoradas? Ar šitas klausimas bus gražinamas dar kartą tam pačiam komitetui, kad tas mandatas būtų patikslintas, ar bus kreipiamas į plenarinę sesiją, kad joje būtų užbaigtas patikslinamas šitas darbas. Pirma, reikia užtikrinti skaidrumą, įtraukti būtina ir parlamentarus, tačiau reikėtų apsispręsti dėl procedūrų. Nes per pirmąjį svarstymą mes siekėme konkretaus rezultato, bet galvodami apie lygigrės procedūras turime turėti omenyje, kad gali tekti dar kartą pratesti komiteto darbą ir tada laiko nebelieka. Mūsų frakcija yra pasirengusi išsi, išanalizuoti visus pasiūlymus, o dabar turime pagalvoti, kaip užtikrinti skaidrumą ir kaip pagreitinti procedūras. Dėkuoju uždėmesi. Eh, Paskutinis kalbėtas yra ponas Hefner. Ja, dank. Eh. Ačiū pirmininkė. Laiko lieka vis mažiau tuoj reikia balsuoti, o šitas klausimas yra labai sudėtingas, todėl aš pabandysiu kalbėti labai trumpai ir nekartosiu tų problemų, kurios iškyla. Paminėsiu tik tai svarbiausius dalykus. Man atrodo, kad šitą pranešimą dar reikėtų komitete aptarinėti pakankamai ilgai. Reikėtų siekti ne balsuoti dėl šitų klausimų, o tiesiog ieškoti kompromiso. Aš norėčiau padėkoti kolegai Gerero už nuveiktą darbą. Šitas klausimas yra labai platus, sudėtingas ir, žinoma, reikia jį nagrinėti labai išsamei. Norėčiau paminėti štai kokį klausimą. Mes kalbame apie procedūras, kurių metu bus priimti oficialūs sprendimai dėl tolesnio bendradarbiavimo su komisija ir e, taryba. Čia bus deramasi ne komiteto vardu, bet e, parlamento vardu. Taigi šitas dėrybinis mandatas ir tolesnės procedūros, bet to rezultatų, dėrybų rezultatų, rezultatų vertinimas yra suprantamas kaip viso parlamento uždavinys. Todėl čia kalbame apie viso parlamento mandatą. O tai reiškia, kad plenarnėje sesijoje reikėtų aptarti ir pakeitimų siūlymus, taip kaip daroma visada, balsuojant dėl atskirų pasiūlymų, o pabaigoje galvojant jau kaip ir apie teisėkuros aktą dėl viso dokumento. Skaitydamas šitą pranešimą, kai, kuriuos, Kai kuriuose vietuose aš pasigendu tikslesnių formuluočių, pavyzdžiui, ten, kur kalbama apie elgesio kodeksą ir apie jo taikymą ten, kur įmanoma. Aš manau, tokia formuluotė nepadės išspręsti iškylančių problemų, bet to manau, kad rezultatų vertinimo klausimas vers mus komitetą, komiteto narius plenarnę sesiją įvertinti rezultatus ir nepakaks kokios nors konsultantų grupės, koordinatorių arba koordinatorių ir šešėlinių pranešėjų grupės. Tai klausimas, dėl kurio ir komitetas, ir plenarnė sesija turėtų priimti lemiamą sprendimą. Pirmininkų suiga, žinoma, labiausiai kėlė šį klausimą, tačiau aš vis dėlto manau reikėtų jį dar aptarti ir vėliau, reikėtų atidėti diskusiją vėlesniam laikui, o pagrindinis tikslas yra užtikrinti labai skaidres, aiškers procedūras, kad parlamentas kaip visuma galėtų dalyvauti šiuose darybose. Grazie, onorevole Efri, onorevole Guerrero, se vuole reagire, soprattutto se vuole dare la... Dėkuoju, ponė Hefneri, ponė Gerera, gal norėtumėte sureaguoti? Ir jeigu manote, kad dabar yra tinkamas laikas, tai gal pateikti pakeitim, pakeitimus, tai kokia galėtų būti data, iki kada juos galima būtų pateikti, ar gal galite pateikti savo nuomonę. Dėkui. Dėkoju visiems kolegoms, kurie kalbėjo, kurie komentavo tekstą, pasisakė dėl jo, pasidalino savo nuomonėmis ir įvardijo dar kylančias problemas ir neiškumus esančius mano pranešime. Norėčiau sureaguoti į pono Mendes pasisakymą. Be abejo, Europos parlamentas priema galutinį sprendimą diskusijos dėl to, ar plenarinės sesijos diskusijos yra dirbtinės ar ne. Kai kalbame apie dėrybas, plenarinė sesija turi lemiamą balsą. Taigi mes turime savo darbą pabandyti suorganizuoti taip, kad užtikrintume, jog balsavimas plenarinės sesijos metu nevyktų uh, vakumo sąlygomis, kai Europos parlamentarai neturėtų jiems reikalingos informacijos, bet kad balsuojama būtų remiantis reguliariai teikiama informacija. Daniela, atsiprašau, negirdžiu, ką sakote. Aš norėčiau sureaguoti į keletą konkrečių pastebėjimų, kurios kolegos įvardino, bet visų pirma bendro pobūdžio pastebėjimas. Nėra nei vieno parlamento pasaulyje. kuriame plenarinė sesija patvirtintų, e, priimtų sprendimus prieš prasidedant dėryboms parlamentus sudaro komitetai. Ir jeigu viskas būtų taip, kaip jūs įvardinate, tuomet komitetų net nereikėtų. Pakaktų komitetų pirmininkų sueigos. Nereikėtų net apskritai pirmininkų sueigos. Viskas būtų įtraukiama į būsimos plenarinės sesijos darbotvarkę ir bet kuris europarlamentaras galėtų atsistoti, pateikti pakeitimą ir visi dalyvautų diskusijose. Tačiau netaip parlamentas dirba. Tad mes norėtume, kad procedūra būtų organizuojama taip, kad plenarinėje sesijoje būtų E, priimamas tik galutinis sprendimas. Toks yra mano bendras pastebėjimas, dabar konkretesni, dėl pono Ilčiavo. Taip jūs teisus, sakydamas, kad Elgesio kodeksas yra taikomas ir jisai tikrai neišnyks vien todėl, kad dalis jo nuostatų bus perkelta į darbo tvarkos taisyklės. Sprendimas dėl dėrybininkų komandos priklauso komiteto kompetencijai, tačiau tas sąrašas e, komandos narių yra labai konkretus. Jame yra pateikiamos dalyvausiančios menų pavardės, vardai. Ta noriu pasakyti. Dėl vertimo čia daugiau turime kalbėti ne apie pačią teisę į tai, kad tekstas būtų išverčiamas į visų parlamentarų gimtasias kalbas, bet apie tai, kiek laiko tai užtruks. Reikia, kad plenarinė sesija negal, neturėtų priimti sprendimo dėl teksto, kuris nebuvo išverstas. Ir negalima įtraukti e, punkto į plenarinės sesijos darbo atverkę, jeigu europarlamentarai nebus gavę teksto vertimo jų gimtasias kalbas. Ir dar nepakankamai aiškiai yra įvardintas šešėlinių pranešėjų pagrindinio atsakingo komiteto e, vaidmuo. Ir kaip ponas Hefneris sakė savo pasisakymo metu, dėrybininkų komanda atstovauja mūsų institucijai. Ir šiuo atveju ji atstovauja atsakingajam komitetui, atsakingajam už svarstomą klausimą. Būtent todėl komiteto pirmininkas turėtų gauti labai konkretų vaidmenį, kadangi jis arba ji yra pagrindinis arba pagrindinė atsakingojo komiteto atstovas. Informacijos patikimo procedūra e, apima visą komitetą, kadangi visas komitetas ir visi jo nariai turės priimti susita tvirtinti susitarimus, kuriuos pasieks darybininkų komanda. Būtent todėl visi komiteto nariai turi gauti informaciją, kadangi visi komiteto nariai turės arba patvirtinti, arba atmesti darybininkų komandos pasiektą susitarimą. Be to, komitetų posėdžių metu darbo tvarkės pradžioje galėtų būti trauktas punktas, labai panašus į pirmininko pranešimus, kuris galėtų būti skirtas informuoti komiteto narius apie dėrybų eigą. Galbūt toks pasiūlymas jums būtų priimtinas. Galima būtų be abejo numatyti ir išimtis, kurias, aišku, reikėtų pagrysti, jeigu susiklostytų ypatingai skubi, skubaus veikimo reikalaujantį situaciją. Bet, nes tikrai tokių situacijų gali susiklostyti, kai dėrybų mandato procesą, procedūrą reikėtų paspartinti. Ir plenarinė sesija tikrai turi lemiamą žodį ir manau, kad procedūros paspartinimas bū, turėtų būti taikomas tik tai išimtiniais atvejais. Koordinatoriai taip pat turėtų gauti informaciją, kaip ir šešėliniai pranešėjai, manau, tai jokių problemų nesukeltų. O dėl to, ką sakė ponas Daf, kad reikėtų aiškiai daryti nuorodą į neformalius susitikimus arba neformalius kontaktus, tai sutinku su tuo kadangi tokios taisyklės dabar yra įtrauktos į Elgesio kodeksą, bet reikia pažiūrėti, kaip galima būtų jas perkelti į darbo tvarkos taisyklės. Ir pirmoji kalbėjusi kolegė kalbėjo apie parlamento plenarinės sesijos vaidmenį. Aš nesakiau, kad esu visiškai atviras įvairiausiams pasiūlymams, įskaitant ir galimybę perleisti plenarinės sesijos vaidmenį pirmininkų suteigai. Pritariu ponui Mendes Deviko, kad turime būti atsargus. Ir dar reikės panalizuoti, kaip plenarinėje sesijoje galima būtų nagrinėti mandatą labai išsamei, kaip tai suorganizuoti. Ir taip pat pritariu, kad bendras sutarimas yra daug svarbiau negu kad greitis mūsų svarstomo, svarstomos procedūros atveju. Jeigu norint pasiekti bendrą sutarimą, būtina ateinančiame komiteto posėdyje peržiūrėti e, pasiūlymą prieš balsuojant E, tikrai negaliu tam prieštarauti, manau, kad taip ir reikėtų pasielgti. Dėkui. Dürfte ich anregen, dass wir vielleicht bei anderen wichtigen Gesetzesvorhaben wie. Norėčiau pasiūlyti, kad kaip ir anksčiau, kai aptarinėjome teisėkuros projektus, tardavomės su šešėliniais pranešėjais. Nereikėtų vėl kurti naujų tradicijų komitete. Non ho sentito niente perché non ha funzionato l'interpretazione. Aš nieko neišgirdau, aš negirdėjau vertimo, sako pirmininkas. Raspina evidentemente in c'è. Prego. I, I proposed for, for the preparation. Kas nebuvote įsijungęs ausinių kitame posėdėje reikėtų susitikti su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais ir pra, pasirenkti diskusijai, nes kitaip kiekvieną kartą komitete vėl iš naujo prasidės diskusijos šiais klausimais. E... Vediamo se il relatore ritiene opportuno farlo, è e libero di farlo. Mi pare... Pasiklauskime pranešėjo, ar jis mano, kad tai prireiktų daryti, nes jis gali uh, nuspręsti, kaip elgtis, arba toliau tęsti diskusijas, arba teikti plenariniam posėdžiui be pakeitimų. Aš manau, kad laikas yra geras, reikia tikrai peržiūrėti pakeitimus ir apsispręsti, kaip galime patikrinti, kaip galime išsiaiškinti, ar, plenarin, ar, ar darybinį mandatą tvirtins plenarinis posėdis ar ne. Tai vienintelis svar, skubus klausimas. Ir E, referentas turėtų viską aptarti su šešėliniais pranešėjais iki, prieš kitą posėdį. Ačiū, sako pirmininkas, dabar prasidės balsavimas. Allora, in primo luogo bisogna votare. Taigi, visų pirma, balsuosime dėl dėl Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio antros dalies dėl pranešimų savo iniciatyva pakeitimo. Ponas Ilčiavas yra uh, referentas. Ar norėtumėte ką nors pasakyti, išdėsti savo poziciją tuo klausimu, ar pas, išsakyti rekomendacijas, kaip balsuoti? Pone Ilčiava, ar norite žodžio? Ne? Tuomet periname iš karto prie balsavimo. Balsuojame. Pra, norite žodžio, ne? Tuomet balsuojame, sako pirmininkas. Taigi, antras pakeitimas, pono Hefnerio, kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas, paties pranešėjo. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Trečias pakeitimas. Jis tapatus kaip pirmajam, taigi jis irgi atmestas toliau. Ketvirtas pakeitimas. Pono Rangelo ir pono Geriro. Kas už? Pakelkite rankas. Ačiū, kas prieš. Susilaikė. Vienas susilaikė, pritarta. Toliau penktas pakeitimas. Randžio Gerero. Kas už? Ačiū, kas prieš? Susilaikė, pritarta. Vienbalsiai. Toliau šeštas pakeitimas. ar balsuojame, tuomet kas už, pakelkite rankas, kas prieš, susilaikė, Du balsavo prieš, visi kiti už. Ir dabar galime balsuoti dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. Kas už? Diciannove a favore, chi è contrario? 19 už kas prieš, vienas prieš. Susilaikė, vienas susilaikė. pono Ilčiavo pranešimui pritarėme, sveikiname pranešimo autorių. Toliau. Kitas pranešimas ES pilietybės 2010 metų ataskaita kliučių ES piliečių teisėms šalinimas. Pone Gurmai yra pranešimo autorė, jos posėdėje nėra. Ji yra jungtinėje parlamento uh, asamblėjoje, kuri vyksta, posėdėje asamblėjos, kuri vyksta Lomėje. Ponas Gerera, socialistų frakcijos koordinatorius, gali kalbėti jos vardu, jeigu norite ką nors pasakyti, prašau žodis jums. Ar galiu kalbėti? Nežinau, ar, ar tikrai turėčiau ką nors sakyti šiuo klausimu. Pasiklausiu jūsų, nes ponios Gurmai nėra, jie Afrikoje, o jūs kaip koordinatorius viskuo rūpinatės. Galite kalbėti, jeigu norite. Ačiū. Pirmas pakeitimas. Ponios Legryp, kas už? Kas prieš? Susilaikė, pritarta. Antras pakeitimas, kas už? Pono Pakso. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Šeštas pono Molcerio pranešimas, kas už? Pakeitimas, atsiprašau. Uh, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dabar ketvirtam. Kitai pasrapai trečias defo pakeitimas už. Prieš. Susilaikė atmestas. Dešimtas pakeitimas yra tai pakeitimas žodžiu Ne, pirmininkas atvertė ne tą puslapį. Praleido vieną puslapį. Nes iki dešimto dar neprieima, nes dabar penktas pakeitimas, ponės Janako. Kas už? Pakelkit rankas. Prieš. Dar kartą, kas už? Pakelkit rankas. Kas prieš? susilaikė, pritarta. Dabar ketvirtas pakeitimas. Ponios Liogryp, kas už, kas prieš. Keturi prieš, susilaikiusių nebuvo pritarta. Toliau septintas ponios Janako pakeitimas. Kas už, pakelkit rankas. Kas prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. Aštuntas ponios Janako, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Pono Ilčevo, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Dabar dešimtas pakeitimas, kuriam patiktas pakeitimas žodžiu. Jūs pasirašėte, pritarėte jam ir dėl jo balsuosime. Tikriausiai nereikia nieko skaityti, nes turite tekstą prieš save, kas už. Pone Legrip, ar jūs klausėte mūsų? Ar jūs norite, paklau... norite kad iš principo pritartumėme, jog galime balsuoti dėl žodinio pakeitimo. Na, jūs galite to prašyti, jūs tai labai plačiai interpretavote tokią galimybę. Iš tikrųjų, aš turėjau jūsų atsiklausti. Turėjau jūsų pasiklausti, ar niekas neprieštaraus tam, kad e, bus teikiamas pakeitimas žodžių balsavimui. Taip, jis iš tikrųjų Mes negalime, negalime balsuoti dėl žodinio pakeitimo, bet balsuosime dėl dešimtojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Vienuoliktas pono Ilčiavo. Kas už? Kas prieš? Atkrenta 12 pono Dafo. Kas už? Kas prieš? susilaikė, pritarta. 13. Pono Ilčevo, kas už? Kas prieš? Atmesta. Keturioliktas pono Ilčio, kas už. Penkioliktas pakeitimas. Pritarta jam buvo. Penkiol... Nes keturioliktam pritarėm. Penkioliktams kas už. Prieš. Atmestas. Turime balsuoti dėl 16 pakso pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 17. Pona Melcerė, kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? susilaikė pritarta. Pono Dafo 18 pakeitimas kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė atmestas. 19 pakeitimas pono Ilčevo. Kas už? Kas prieš? susilaikė pritarta. Pona Dafa 20 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta, sako pirmininkas. Dabar kompromisinis pranešėjo pakeitimas. Dešimtam, dešimtai pastraipai kas už, Balsuojame dėl kompromisinio pakeitimo dešimtąjį pastraipą. Kas prieš? Atmesta. Galime balsuoti dėl kitų pakeitimų, kuriuos, kurie susiję. Ponios Liugrip pakeitimas, kas už? Kas prieš? Vis dar balsuojame dėl 21-ojo ponios Legrit pakeitimo. Kas prieš? Susilaikę. Pritarta. 24 pakeitimas. Dvidešimt pirmam pritarėme, dvidešimt penktas atkrenta, dvidešimt antras atkrenta, dvidešimt penktas taip pat atkrenta. 23, pono Hefnerio taip pat atkrenta, dabar 26. Pono Ilčevo pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 27, pono Dafo kas už, pakelkite rankas, kas prieš, Susilaikė. Atmestas. 28 pono Dafo. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 29 ponios Liukrip. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 30 pono Hefnerio, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 31 pono Gerero, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 32. Ponios Liugryp, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 34. Ponios Janakų, kas už. Pone Liugryp, prašau. Atsiprašau dėl to, kad nutraukiu balsavimą, bet aš norėčiau paprašyti patikslinti Galbūt tai yra vertimo raštų problema, bet prancūziškame šio pakeitimo tekste kalbama apie e, tautybę, o e, angliškame tekste, nacionality, o angliškame tekste yra minimas žodis citizenship, tai yra pilietybė. Tai ponios Janakų pakeitimas. Graikų kalba tekst, graikiškame tekste kalbama apie pilietybę originale. Kalbame apie tautybę. Tai gali būti ir pilietybė, prancūziškai situojanti. Taigi, ponios Janaku, pasiūlytas terminas ir yra tikrasis. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 33. Ponios Liugry pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuojame galutinėme balsavime dėl viso pranešimo projekto, kas už, prieš, susilaikė, pritarta 17 balsavus už, 3 prieš. Noriu pasveikinti pranešėją. Dabar periname prie paskutinio balsavimo. Tai ponios Regner pranešimas ir ponas Gerira paprašė žodžio. La reunión... Eh, Ačiū pirmininkė vakar dienos posėdyje, koordinatorių posėdyje, svarstėme, ar būtų tinkama ar, ar reikėtų bendradarbiauti su teisės tarnyba dėl klausimų, kuriuos iškėlė ponas Hefneris ir ponas Mendes Devygo. Taip pat kalbėjome, svarstėme, ar reiktų mums balsuoti prieš e, balsavimą pagrindinėme komitete šiuo klausimu, Teisės reikalų komitete. Deja, pranešimo autori šiandien negalėjo ateiti į posėdį. Ir ji ir, ir ji, jei, jei jį pageidautų, mes turėtumėme balsuoti dėl šio klausimo šiandien, nes klausimas yra įtrauktas į darbo atvarkę. Tačiau jei komiteto narių dauguma norėtų, kad balsuotume dėl šio klausimo kažkada Strasbūre, mano frakcija nesipriešintų tokiam pasiūlymui. Kitaip sakant, Arba balsuojame šiandien atidėti sprendimą, dėl to, kad sprendimą atidedame. Ir vėl jį svarstytume, kai komitetas turės visą susijusią informaciją, arba atidedame balsavimą dėl šio klausimo iki Strasbūro sesijos, kai turėsime galimybę peržiūrėti pranešimą. Mums primtinas bet kuris iš šių sprendimų. Ponas Dafas. Uh, should... Pone pirmininkė, aš sutinku, kad reikėtų nukelti balsavimą dėl šio klausimu. Ypač, kadangi nėra uh, pranešėjo. Iš tiesų, tarp teisininkų jaučiasi dar netikrumas ir mokslininkų bendruomenėse taip pat Jei atvirai mes dar tikrai nepakankamai jį apsvarstėme savo komitete. Ir precedentas, kurį čia sukurtume, yra labai svarbus, kadangi mes teisingumo teismui priskiriame apeliacinio teismo vaidmenį dėl e, Europos patento susitarimu, kuris nėra bendryjų teisės dalis. Ir būtent dėl šio klausimo sudėtingumo ir svarbos aš manau, kad jeigu rimtai žiūrime į savo darbą, tai turėtume dar tęsti diskusijas dalyvaujant pranešėjai ir e, turime palaukti teisės tarnybos nuomonės. Ir taip pat manau, kad reikėtų paprašyti jūri komiteto, e, kad jie taip pat nukeltų savo komiteto e, sprendimą nuo gruodžio 20 iki sausio mėnesio tam, kad dar būtų laiko gilesnėms diskusijoms. Dėkoju, ponas Mendes Devygo. Taip, ponė pirmininkė. Dėkui. Aš noriu pritarti tam, ką sakė Libio frakcijos atstovai. Tam, kad laikytumėmės savo pozicijos APP, mes manome, kad reikėtų uh, nukelti balsavimą. Ponas Dafas yra visiškai teisus. Uh, galima susitikti su ponu Leiner ir paprašyti jūri komiteto nukelti jų balsavimą iki sausio mėnesio, nebalsuoti gruodžio 20 dieną ir palaukti Strasbūro sesijos. Be abejo, mūsų nuomonė labai svarbi ir būtent todėl ją turėtume pagristai priimti, todėl pritariu pono DAF pasiūlymui ir pono Gerero pasiūlymui. Ebenfalls. Hefner. Aš pritariu šiam pasiūlymui. Kita vertus, mums nelieka kito pasirinkimo. Aš šią progą taip pat norėčiau išreikšti nusistebėjimą, kad Kai gavome šitą dokumentą, iš karto supratome, kad yra tam tikrų teisinių abejonių, todėl mes iš karto kreipėmės į teisės skyrių ir diskutavome su pranešėju, kadangi klausimas yra ne koks nors e, antrinės reikšmės, yra pagrindinis klausimas, tai yra kaip mes galime pareikšti savo nuomonę, jeigu kitose komitetuose nėra aiškiai suformuluota jų nuomonė. Mes negalime apsijuokti. Be to aš norėčiau taip pat išreikšti savo nusisibėjimą dėl to, kad pranešėja mano, jog bus balsuojama dėl jos pranešimo, jei nedalyvaujant. Aš manau, kad apskritai net negalima svarstyti tokios galimybės, reikėtų palūkėti teisės tarnybos nuomonės, o po to tikėtis, kad jinai jau kitame posėdėje pati dalyvaus ir tada mes priimtume sprendimą. Ponas Gerero. Situacija, manau, pakankamai aiški, bet dar kartą pakartosiu mūsų nuomonę. Kalbant apie laiko terminus, mes esam priklausomi nuo teisės klausimų komiteto, teisės reikalų komiteto ir taip pat laukiame teisės tarnybos nuomonės. Tačiau laikas labai svarbus. Reikėtų išvengti balsavimo teisės reikalų komitete mums čia nepatvirtinu savo pozicijos, nes jeigu taip atsitiktų, tai reikštų, kad mes atsisakome savo teisės parengti nuomonę. Taigi, kaip sakė ponas Devyko, ką tik jeigu Teisės reikalų komitetas galėtų nukelti savo balsavimą, tada mes galėtume nukelti ir saviški. O jeigu Teisės reikalų komitetas būtinai norės balsuoti gruodžio 20 dieną, tuomet mes, nepaisant to, ar būsime gavę teisės tarnybos nuomonę, turėsime balsuoti iki gruodžio 20. Ir tada vienintelė proga balsuoti bus Strasbūrė. Išklausius pono Gereros, galiu pasakyti, kad jis turbūt įvardino tai, kam pritarė visi kiti Taigi aš susisieksiu su ponu Lener ir paklausiu, ar jie gali nukelti savo balsavimą į vėlesnę datą. Ir jeigu taip, tuomet mes šitą klausimą įtrauksime į savo kito posėdžio darbo tvarkę, o jeigu ne, tuomet paprašysime komisijos surenkti e, ypatingą papildomą e, posėdį pirmadienio vakare gruodžio sesijos metu. O dabar manau, kad reikėtų truputį pakeisti darbo tvarkės punktus ir kalbėti apie apie darbo tvarkos pakeitimus susijusius su e, Europos parlamento santykio su Europos komisija ir Eurogrupe pokyčius atsiradusius įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Ponas Lamasūras su mumis kol kas yra, tad žodį jam ir suteiksime. Pereiname prie 15 darbo tvarkės punkto. Kaip žinote, mūsų paprašė parengti nuomonės projektą iki pirmininkų sueigos. Mūsų paprašė įvertinti naują institucijų pusiausvyrą atsiradusią po Lisabono starties įsigaliojimo tarp parlamento tarybos ir komisijos. Tad turime e, peržiūrėti klausimų pateikimo tarybai e, procedūrą. Yra parengtas darbinis dokumentas ir turime jį e, apsvarstyti. Žodžius tikiu pana Lamasūrai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš parengiau nedidelį darbinį dokumentą, kad akcentuočiau tai, jog praėjus dviems metams nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo, e, kad aptarčiau Europos parlamento santykius su taryba kaip po tokį, kaip institucija. E, su visomis jos struktūromis, nes tai yra valstybių narių vyriausybės e, tarybos pirmininkas, pirmininkaujanti taryboje valstybė, ministrų taryba bei nuolatinio atstovų darbo grupės darbas, vis, santykiai su visomis šiomis institucijomis. Ir praėjus dviems metams mes konstatuojame, kad iškilo problema, kad situacija mūsų netenkina ir kad Europos parlamento galimybės įtakoti yra netokios, kokios mums būtų priimtinos. Yra tam, Europos parlamento įtaka yra sumažinta, e, įtaka da, tarybos darbų yra sumažėjusi. Ir kuomet rengiau šį dokumentą, viską paspartinti, įvykiai užbėgo už akių ir šiandien vis daugiau pasigirsta balsų Europoje, kad reikėtų parengti naują sutartį. Norėčiau kai ką pasakyti apie tai. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Europa išgyvena labai sudėtingą situaciją ir analizuojama Lisabono sutartis, keliami klausimai dėl jos, Galbūt netgi mąstoma apie jos peržiūrą. Taigi, kaip viskas iš tikrųjų atrodo, kokia yra padėtis? Lisabonos sutartis įveda jau egzistavusią anksčiau instituciją tarybą ir e, pagal Lisabono sutartį atsiranda tarybos pirmininkas. Europos vadovų, vadovų taryba su, pagal sutartis vaidina e, svarbiausią vaidmenį e, nustatant pagrindinės ES politinės kryptis. Tai jau tuo tai ir daro. Ir ji taip pat turi koordinuoti valstybių politiką, nacionalinę politiką tose sritise, kuriuose valstybėms narėms suteiktos kompetencijos, tačiau kuriuose ES numatyta pagal Lisabono sutartis juridinė prievalė, taip pat politinė prievalė koordinuoti politiką. Ir log, logiška, kad tą koordinavimą atlieka valstybių narių premjerai, vyriausybių premjerai. Tačiau paaiškėjo, kad ypač iškilus kriziai, e, kurią ES išgyveno 2008-ųjų. Europos vadovų tarybų susitikimų skaičius padažnėjo ir tie susitikimai iš esmės yra kolektyvinės vykdomosios valdžios įgyvendinimo institucija. Įgyvendinamos iš dalies e, bendrijos kompetencijos dažniausiai sritise, kuriuose ES turi vaidinti koordinuojantį vaidmenį, nes kalbame apie valstybėms narėms e, numatytas kompetencijos rytis. Tačiau parlamentui čia iškyla problema, nes parlamentas kaip toks savo teisėkuros darbe, vienintelis jo pašnekovas šiame darbe yra ministrų taryba ir atrodytų logiška, kad E, priimant svarbius sprendimus, politinius e, sprendimus, juridiškai e, ministrų taryba yra įpareigota įtraukti vyriausybės. Tačiau kai kurie kiti klausimai priimami, sprendžiami Europos vadovų taryboje. Ir jeigu parlamentas nori laiku įnešti savo indėlį ir išsakyti jam rūpimus klausimus, pristatyti savo požiūrį, vyriausybių atstovams reikia rasti galimybę, kanalą keistis nuomonėmis su ministrų taryboje, su ministrų taryba. Nederėtis, bet keistis nuomonėmis. Ir čia mums iškyla nemažų kliuč, kliūčių pavyzdžiui, energetikos, klimato klausimais, Europos prieglapščio paketo klausimais, biudžeto disciplinos klausimais. Visais šiais klausimais sprendimai buvo priimti Europos vadovų taryboje, o Europos parlamentas neturėjo galimybės įsikišti. Ne, jis negalėjo juridiškai įtakoti, bet visiškai negalėjo patikti savo nuomonės šiais klausimais. Kalbant apie biudžeto sritį, kurią aš geriau išmanau, praėjusiais metais man iškilo sunkumu kur, kuriuos galima įveikti, tačiau tokiamis sąlygomis, e, to, tokiamis aplinkybėmis, kalbant apie procedūras, kurios mūsų netenkina. E, pavyzdžiui, biudžeto projektas, dėl kurio balsavo taryba. Tai buvo labai svarbus momentas. Parlamentas pasiūlė siekti politinio susitarimo, kad abi institucijos galėtų geriau bendradarbiauti ir dirbti drauge. Ir parengtų daugiametę finansavimo programą 2014-2020 metų. Tai yra, mums reikia politinio sutarimo, kad galėtumėme patikslinti tai, kas numatyta Lisabono sutartyje biudžeto klausimais. Kalbant apie procedūras, kokių man iškilo problemų. Visų pirma, mūsų pašnekovas biudžeto srityje. Na, mums pareiškia, na, viskas gerai, Bet mes galime, mums suteiktas mandatas tik dėrėtis dėl 2011 biudžeto. Polit, politiniam kontekste tai, tai ne mes, nes nei mus, nei mus reikėtų kreiptis. Na, mes man, mus mandagiai priėmė, mes tuo metu kalbėjome su Belgijos atstovais, kurie pirmininkavo taryboje ir mes nieko nepasiekėme. Galiausiai mums pavyko pasiekti susitarimo su pirmininkavusia Vengrija, kuri pirmininkavo po to ir kuri įsipareigojo e, pirmininkavimo laikotarpiu parengtų mechanizmą, kuris užtikrintų, kad kiekvieną kartą, kai bendrųjų reikalų taryboje svarstamas biudžeto perspektyvos prieš ir po e, tų susitikimų e, vyksta susitikimas su parlamento delegacija. Ir paskui e, pirmininkavusi Lenkija tą patį darė, Danija taip pat, dabar aš deruosi dėl to su Airija. Mes pasiekėme rezultatą, tačiau mūsų, mūsų netenkina jis. Ir aš manau, kad jeigu iškils panašių situacijų ir kitose nebžeto srityje, mes susidursime su panašiomis problemomis. Ir iš esmės iškyla štai koks klausimas, Lisabono sutarties taikymo klausimas ir kaip Europos parlamentas galėtų užtikrinti, pasiekti, kad vyktų keitimosi nuomonėmis su Europos taryba procedūra. Dėkoju ponui Richardui Korbetui, kad jis atėjo į posėdį ir e, kad išsakytų savo mintis, savo pasiūlymus dėl šio darbinio dokumento ir pasiūlytų pakeitimus. Aš atsižvelgiu visus jo, aš primo visus pasiūlymus. Pirmininkas Van Rompojus parodė tikrai labai didelį palankumą, pasir... nusiteikimą dirbti su Europos parlamentu. Ir, ir aš asmeniškai, tai mano asmeninė nuomonė, kad tie santykiai turėtų būti dar dažnesni, aktyvesni ir kad reikėtų renkti susitikimus. Ir kad tai turėtų priklausyti ne pono Van Rompojaus valios, bet nuo parlamento sprendimų, nuo pirmininkų suigos sprendimų. Ir čia situacija tampa delikatesnė. Ir e, kai kurie dalykai mus ypač žaidžia. Kiekvieną kartą, kai Europos vadovų taryboje vyksta diskusijos, būtent premjerai, pirmininkančios valstybės premjerai pristato uh, diskusijų temas. Ir, pavyzdžiui, kai pristato pirmininkavimo programa, juk vyriausybių lygmenių ne, nebėra besikeičiančios pirmininkės. Danija ir puikus mūsų buvęs, bu, puiki, e, buvę, buvusi mūsų kolegė ponė Šmit, Kopenhagos sirena dabar pirmininkauja. Uh, yra dabar premjerė. Ir ji nėra prasmės pristatinėti Danijos pirmininkavimo programą Europos Sąjungoje. Ir po to, po Europos vadovų tarybos posėdžio, po, ponas Van Rompojus mums viską pri, pristato, visus rezultatus. Taigi, kuria kryptimi mes norime eiti? Iškyla problemų ir kalbant apie eurozoną dirba Eurogrupė su savo nuolatiniu pirmininku, bet dabar jau vyksta ir, Europos, ir Eurozonos vadovų susitikimai. Ir mes suvokiame, kad mums reikia užtikrinti keitimąsi nuomonėmis tarp Europos parlamento ir Eurozonos vadovų susitikimo. Ir dar norėčiau pridurti, kad finansų krizė vyriausybės privertė sustiprinti, sugriešinti visas nuostatas dėl biudžeto disciplinos įgyvendinimo ir siekti naujo politinio susitarimo dėl Lisabonos e, nuostatų. Pavyzdžiui, kalbant apie teisėkros pasiūlymą dėl šešių reglamentų, tai vadinamo šešių pasiūlymų paketo. Ir sukaupta patirtis parodė, kad politiškai labai sunku sunku užtikrinti, kad valstybėse narėse parlamentas ir viešuoji nuomonė e, teiktų paramą sprendimams, kurie savo turiniu yra biudžetiniai arba susijęs su mokesčių sritimi ir kuriuos priima Europos vadovų taryba arba Eurozonos vadovų grupė už uždarų durų be jokių viešų, viešų diskusijų mes esame demokratiška erdvė, viskas, kas susijęs su biudžetu, yra politinės galios esmė ir brandolys ir tai kiekvienos valstybės parlamento galių esmė. Ir pavyzdžiui, mes konstatuojame, kad kalbant apie susitarimą dėl e, finansinio stabilumo fondo galių, uh, Sprendimas dėl to fondo galių išplėtimo buvo priimtas Liepos pabaigoje, dėl to, kad buvo susiformavusi netidėliotina kraštutinė finansinė padėtis. Buvo būtina priimti sprendimą prieš išdiskutuojant, apsvarstant šį klausimą kiekviename iš 17 eurozonos šalių parlamentų. Kai kuriuose e, šalise iškilo problemų, Slovakijoje vyko ištisa drama, nes vyriausybė atsistatydino ir kai galiausiai e, ta, ta, teisiškai tą susitarimą buvo galima taikyti, jis tapo niekiniu dėl pokyčių, dėl e, sumaišties finansinėse rinkose ir jį pakeitė spalio pabaigoje priimtas kitas sprendimas ir susitarimas. Taigi, mes susidurėme su kita problema. Nacionalinių parlamentų ir Europos vadovo tarybos santykių problema. Išgyvename laikotarpį, kuomet, reikia, kuomet konstatuojame, kad reikia patobulinti Lisabonos sutartimi numatytas nuostatas ir geriau E, suformuluoti nuostatas, kurios formalizuoja Europos parlamento santykius, e, Europos vadovų tarybos santykius, e, santykius su tarybos vadovu, Euro, Eurozonos vadovų susitikimu, bei nacionaliniais parlamentais ir, kaip jau sakiau, ministrų taryba. Ir svarstant tai galima teikti įvairiausius pasiūlymus kalbant apie Europos parlamento ir e, Europos vadovų tarybos santykius, čia e, galima kelti štai kokį klausimą. Ar galbūt mes būtume suinteresuoti dėtis dėl savo surčias džentelmenų susitarimo? E, tai būtų tarp institucinis susitarimas savo teisinių pobūdžių ir ten galima būtų arba kita vertus tai galėtų būti tiesiog, vykti, tiesiog apsikeitimas raštais, laiškais, bet kažkaip tai reikia formalizuoti tuos santykius ir e, tai pirmasis klausimas, kurį reikėtų svarsyti šiame konstitucinių reikalų komitete. Taip pat norėčiau pridurti, kad jau keletą savaičių, da, kalbant apie šią problemą, e, girdime, kaip šalių vadovai ar, ar partijų lyderiai pasisako, š, ver, kaip jie vertina galimybės peržiūrėti, e, reformuoti Lisabono sutartį. Man atrodo, kad Konstitucinių reikalų komitetas turi pamastyti apie tai, manau, kad dar netėjo Europos parlamentas. Galbūt atėjo momentas Europos parlamentui ir, ir e, šiam komitetui suformuluoti ir pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu, nes įsi, įsivažiuoja diskusijos šią temą. Kai išgirdome pasiūlymų pa, iš tiesų labai aukštų politinių lygmenių, kad esą Lisabono sutartis nėra gerai žinoma. Ir kai kurie tie iš tų, kas pasirašė tą Lisabono sutartį, taip, taip pasakė. Pavyzdžiui, mane apstulbino tai, uh, kad, kad buvo pristatyta kaip politinis, pavyzdžiui, po, politinė naujovė, ne, nepaprasta politinė naujovė kaip galimybė komisijos pirmininką e, rinkti visuotiniuose rinkimuose. Ir kad tai esą yra vokiškasis ar ispaniškasis modelis. Praėjusį sekmadienį nei vienas E, Ispanijos e, pilietis nebalsavo už Marieno Rahoj kaip, kaip, kaip asmenį, jie balsavo už jį kaip už vyriausybės vadovą, tas pas kalbant apie Vokietijos kanclerę ar kitus vadovus. Taigi, jeigu kalbame apie naujoves atsiradusias Lisabonos sutartimi, kurios dar nėra praktiškai gyvendinamos, tai dabartinio komisijos Yra siūloma, kad dabartinio komisijos pirmininko e, įpėdinis turėtų būti renkamas visuotiniuose rinkimuose. Ir visi, kas reiškia nuomonės šiuo klausimu, tikriausiai skaitė Lisabonos sutartį ir tai, kelia, ir tai žmonėms kelia daugybę klausimų. Kalbama, kad labai sunku dalyvauti 27, 27 valstybėms bet juk yra pagilito bendarbiavimo procedūra, kurią galima taikyti kai kuriuose sritise. Bent jau prieš padedant kalbėti apie naują sutartį, reikėtų užtikrinti dabar galiojančių nuostatų visapusišką įgyvendinimą. Ir aš konstatuoju, kad tose sritise, kuriuose sąjungos kompetencijos buvo sustiprintos ir kur iškyla netidėliotina, kur, kur būtina sąjungai formuotis bendrą politiką energetikos, imigracijos sritise, užsienio politikos, saugumo, bendros e, gynybos bendrijos srityje. Mes turime pradėti naudotis naujomis galiomis, kurios numatytos Lisabono startyje. Pavyzdžiui, energe, energetikos bendryje dar neegzistuoja. Gynybos trityje nieko, jokios pažangos nepasiekta. Lisabonos sutartis numato labai lankščias galimybės bendradarbiauti ir suteikia daugiau galimybių valstybėms narėms, kurios nori eiti toliau, sparčiau. Taip pat norėčiau pridurti, kad jeigu norime kalbėti ir, ir rimtai pamastyti apie, rimtai vertinti politinę iniciatyvą, renkti naujos sutarties projektą, reikėtų labai įsigilinti ir suvokti, uh, kokias problemas gali atnešti, su kokiamis problemomis siemė, gali būti siejama nauja e, sutartis. Techninio pobūdžio sutartis visada yra įmanoma. E, 21 Liepos susitarimas, kad ir kaip jį pavadintume, tai buvo iš esmės susitarimas, nauja sutartis, nes ją, ją privalėjo ratifikuoti valstybių narių parlamentai. Toliau. Kas iš čia esančių žino, kaip vyko mini sutarties ratifikavimas, kuri buvo patvirtinta praėjusį pavasarį. Ir me, parlamentas svarstė tą tekstą dėl, dėl, ponams Brokui ir Verhofštatui rengus pranešimą šią temą. Aš pamiršau, kiek straipsnių ten buvo, bet pagal tą pranešimą buvo įvestas pakeitimas, pagal kurį e, draudžiamas <clears throat> išpirkimas Pagal, štai, keičiamas buvo 136 sutarties straipsnis. Tam, tai yra trijų eilučių dokumentas, tačiau niekada nebuvo, tas jis niekada nebuvo tinkamai ratifikuotas, nes man atrodo, kad 27, nei vienoje iš 27, iš 27 valstybių narių toks ratifikavimas nevyko, nebent Kroatijai stojant tai reikės daryti, nes uh, visada iškyla rizika, kad e, nesusiformuos reikalinga referendum, reikalinga dauguma, nes kai kas, pavyzdžiui, pradės kalbėti apie galimybę renkti referendumą. Tie, kas teigia, kad yra priežasčių peržiūrėti, rimtų priežasčių, svarių priežasčių peržiūrėti Lisabonos sutartį, reikėtų išdrysti ir suformuluoti esminį klausimą, esminius tris klausimus. Visų pirma, ar tie, kurie siūlo keisti sutartį, yra pasirengę siūlyti, kad nauja sutartis turėtų būti e, ratifikuojama vienbalsiai. At, o jeigu jie yra pasirengę atsisakyti tokio E, reikalavimo, tai vadinasi, tai jau, jie automatiškai atsisako ir turi sa, savo turimos veto teisės, teisės vetuoti. Antras dalykas, ar, ar yra pasirinkimas, e, kalbant apie naujos sutarties e, rengimą, kokiais kriterijais ir kokiu pagrindu? šie du klausimai, visa, šių dviejų klausimų visada buvo vengiama. Bet reikia inicijuoti esminės diskusijas. Viena Europa ar dvi Europos? Kuri Europa yra naudingesnė 27 narių ar Eurozonos Europa? Gerai tvarkoma Europa ar prastai tvarkomų valstybių Europa? Kit, viena vertus tų Europa, tų, kurie nori eiti toliau sparčiau, eurofilų Europa, e, pasirengusiųjų Europa ar kitų tų atsiliekančių Europą? Koks kriterijus būtų tinkamas, kokiu pagrindu reiktų kelti iniciatyvą ir kaip, kaip atskirti tuos, tas dvi grupės šalių. Ir dar vienas labai aktuolus klausimas, kalbu apie apie Kalsrūhės konstitucinio teismo jurisprudenciją. Tai labai svarbi institucija. Ar esame pasirengę eiti taip toli ir svarstyti, ar ta konstitucinė sutartis, na, net jeigu mes nedysame jos taip vadinti, yra visada viršesnė už konstitucinio teismo jurisdikciją. Uh, Galime inicijuoti ir tokias diskusijas, bet kol neprasidės šių trijų klausimų svarstymas, mes niekada nepradėsime esminių diskusijų. Taigi, kol, pirmininkė, gerbiami kolegos, manau, kad mes privalome suformuluoti šios klausimus ir mes turime išsiaiškinti, galbūt atėjo parlamentas, šių momentas parlamentui ir konstituciniam komitetui išsakyti savo nuomonę tose diskusijose, kurios įsibėgėja, kurios apima ir pozityvius, pozityvių elementų. Tačiau labiausiai neramina tai, kad tos diskusijos e, remiasi netinkama bazė, netinkamu pagrindu, tikintis, kad finansų krizė, kurią išgyvename, pasiūlys institucinį sprendimą. Ir kad bet už penkių, už penkių ar dešimties metų galbūt tai įvyks. Ir galbūt viską reikėtų perfu, performuluoti ir žiūrėti į viską iš kitokio kampo. Gracijai, Lamas. Dėkuoju kolegai Lamasur už puikų pranešimą. Iš tiesų turėtume įsitikti gilinti jūsų mintis nebūtinai šiandien, kitame posėdėje, kadangi jūs paminėjote labai daug svarbių esminių dalykų. Matau daugybę pagėdaujančių kalbėti. Galtieri pirmas. Tikoju, pirmininkė. Tikoju kolegai Lamasūr už jo dokumentą, kurį jis parengė. Jisai labai konkretus, mintys suformuoluotus labai aiškiai ir tiksliai. Aš norėčiau pasakyti, kad mūsų komitetas dabar suvokia, kad reikia būtent elgtis taip, kaip siūlo Lamasūr ir taip, kaip aš savo ruoštų siūliau. Dabar mes turėtume pagalvoti, ką dabar galime daryti įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir ką reikėtų daryti, galvojant apie sutarties pakeitimus ateityje. Komisija rytoj žada pateikti žalę knygą dėl euro obligacijų ir ten yra išreiškima nuomonė dėl įvairių variantų, tačiau šiame pranešime nėra aiškiai suformuoluota nuomonė dėl to, ar reikia sutartį keisti ar nereikia. Mes turime apsispręsti šiame komitete. Kadangi šis klausimas yra labai svarbus, svarbus jį aptarinėti ne tik šiandien, bet ir vėliau. Taigi, sutelkę dėmesį į pranešimą, reikėtų pasakyti, kad jame yra išryškintas prieštaravimas, kuris vis labiau uh, išryškėja. Pagal Lisabono sutartį parlamentui suteikiama daugiau įgaliojimų, tačiau vadovų taryba įgauna kitą specifinį vaidmenį ir tiesiog nustumė į šalį kitas institucijas ir tarp tų atskirų institucijų įsivrauja tam tikra asimetrija. Ir šita asimetrija ir yra tas prieš yra susijęs su tuo, kad parlamentas pagal dešimtąjį straipsnį yra tiesioginis visuomenės interesų atstovas. Tačiau kita vertus teisėkuros įgaliojimai yra suteikti tik tai tam tikrose srityse, tose, kur yra numatyta bendrijos politika. Taigi parlamentas atstovauja piliečiams, tačiau e, tik tam tikrose srityse, ypač tose neatstovauja visuomenės, kad ten, kur nėra numatyta bendrijos kompetencija. Taigi, kaip mes turėtume organizuoti savo darbą ateityje, Ir būtent dėl šios priežasties pranešėjas bandė savo dokumente užpildyti tą spragą. Tai yra pirmas svarbiausias klausimas. Antra, aš nemanau, kad bendrijos metodo plėtimas yra laikytinas neigiama tendencija. Tačiau daug kas nesupranta, kad pirmas straipsnio penktosios dalies penktajame punkte sutartyje yra parašyta, kad valstybės narės sąjungoje koordinuoja savo ekonomikos politiką, o ne kitose forumuose arba e, santykiuose su kitomis šalimis. Taigi mes turime įsigilinti į šitą sutarties nuostatą Bet kita vertus, jeigu ES mastu įgyvenimas tam tikros politikos, tai mes, būdami visuomenės atstovai, visuomenės atstovai, turime siekti dialogo su institucijomis, ypač su e, vadovų taryba pagal 15 straipsnio 6 dalies D punktą yra numatyta bendradarbiauti su vadovų taryba, tačiau čia iškliūva įvairiausių techninių kliuvinių, turint omenyje mūsų darbą. Todėl ten ir pasakyta, kad mes turime galimybę pateikti rekomendacijas vadovų tarybai, tačiam tam reikalingas strateginis dialogas. Sutartyje yra parašyta, kad mes taip pat turime pareikšti savo nuomonę dėl gynybos ir saugimo politikos. Tai yra strateginio dialogo objektas. Mes turime ne tik bendradarbiauti su taryba, bet ir su vadovų taryba. Šitą strateginį dialogą mes turėtume pasiūlyti kadangi sutartimis šitas dialogas nėra niekaip reglamentuojamas, tačiau jis yra nedraudžiamas. Kita vertus, tai, kas nedrausta, ko gero, yra e, mm, siektina. Taigi mes turėtume rasti pačias tinkamiausias formas, kad galėtume nuosekliai plėtoti tą dialogą. Kita. Eurogrupės vadovų susitikimai. Čia iškyla techninis klausimas. Kolega Lamasūras, mano manimu, buvo pakankamai dosnus, kalbėdamas apie tai, kad vadovo taryba gali sukurti naują instituciją, naują struktūrą, tai yra Eurogrupė. Žinoma, tai yra pragmatinis sprendimas, tačiau kita vertus institucijos yra kuriamos sutarčių pagrindų ir teisiškai vertinant euro grupė nėra jokia institucija, tai yra tiesiog privatus politikų susitikimas. Tokių, tokių viršūnių, tokios viršūnių tarybos nėra kaip institucijos ir apskritai šitas susitikimas negali priimti kokių nors privalomo pobūdžio teisinių sprendimų. Tačiau kita vertus negalima teikti, kad Eurogrupė neegzistuoja. Tai yra tiesiog politinis faktas, jisai yra uh, teigiamas reiškinys ir dėl visų tų aplinkybių mes turėtume galvoti apie dialogą, apie tam tikrą mūsų santykių harmonizavimą. Yra siūloma pakeisti sutartį, įvedant nuostatas, kurios apskritai jau galioja sutartyje. Taigi, mano manimu, tie euro grupės susitikimai yra faktas, bet čia jeigu mes norėtume institucializuoti šitos susitikimus, tuomet reikėtų keisti sutarties nuostatas. Taip pat reikėtų pakalbėti ir apie tą asimetriją tarp 17 valstybių ir 27 valstybių ir užtikrinti parlamento santykius su šiomis grupėmis. Mano manimu, šitą asimetriją nereikėtų, neturėtų pakeisti mūsų santykių su valstybėmis narėmis. Kai pažvelgiame į 61 sutarties straipsnį, tai 136 straipsnį, tai ten yra kalbama apie tai, kad valstybėms, kad yra numatyta teisėkuros procedūroje e, ir balsuoti visom 27 valstybėms. Taigi šita iniciatyva buvo pateikta savo laiku parlamento vardus, Brok, Verhofstadt ir aš parengė atitinkamą pranešimą dėl 136 straipsnio ir mes reikalavome, kad būtų priimtos papildomos nuostatos dėl 136 straipsnio pakeitimų, kad būtų galima priimti sprendimus ne tarp 27 valstybių, o tarp 17 valstybių. Mes kalbame apie skirtingas valiutas ES mastu, todėl mes galime reikalauti sprendimų 27 valstybių vardu ir kitas sprendimas būtų priimamas valstybių eurozonos narių vardu. Baigdamas norėčiau paminėti dar vieną klausimą. Tai vėlgi sudėtinga tema, kurią reikėtų nagrinėti išsamei ir ji yra susijusi su kolegos Lamasūro pranešimu. Tai vis dar neišspręstas vyriausiųjų įgaliotinių klausimas ir galimybė susitikti su jais plenarnėje sesijoje. Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams yra įgaliotinė ir kartu komisarė. Ir laikydamėsi įprastos schemos mūsų santykiuose su taryba, turėtume vyriausiąją įgaliotinę Pone Ashton. Che credo appunto questa commissione dovrà appropriatamente discutere. Kviesti į posėdžius ir su jie iš esmės aptarinėti pačius svarbiausius klausimus. Taigi, pirmininkė, šita diskusija yra lab... pirmininkas, šita diskusija yra labai e, sudėtinga, reikalauja daug dėmesio, todėl manyčiau, kad kai kurios klausimus turėtume perkelti kitam posėdžiui. Tuo labiau, kad dar turime aptarti keletą pranešimų. Taigi, galbūt būtų verčiau tuos pranešimus perkelti į kitą e, posėdžio darbo atvarkę, o diskusiją prateksti būtent šiame posėdyje. Lybė komitetas prisijungs prie mūsų toj pat. Mes turėtume aptarti klausimą dėl ES prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos. Šitą klausimą galbūt aptarsime kiek vėliau, kaip ten bebūtų, mes norėtume, kad jūs pasakytumėt kuo trumpiau. Hoje, ao contrário, costumo falar em português, uma vez que temos aqui um público português muito numeroso. Eu vou... Aš kalbėsiu portugališkai. Norėčiau sureaguoti į dalį pono Lamasūro pasisakymo. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, ver, verta peržiūrėti tarybos dvigubą vaidmenį, nes man atrodo, kad taryba mums suteikia informaciją turėtų ją suteikti ir mes todėl turėtume reikalauti, kad pirminink, e, tarybos pirmininkas ir e, plenarinėme mūsų posėdyje paaiškintų, kas vyksta Europos taryboje, e, kas vyksta jų viršūnių sustikimo metu. Nes taryba juk yra institucija, kuri privalo atsiskaityti parlamentui apie savo veiklą. O dabar taip nėra. Taryba nelaiko savęs atskaitinga parlamentui, nors šios abi institucijos yra vienodo lygio institucijos. Todėl e, svarstydami mūsų santykius su taryba turime būti atidus. Nes kartais atrodo, kad parlamentas mano, kad taryba privalo teikti ataskaitas parlamentui, bet juk taryba kaip teisėkuros institucija yra vienodo ligmens institucija kaip ir mes. Ji taip pat numato politikos gairias. Ir būtent čia mums reikia daugiau informacijos iš tarybos. Taigi taryba atlieka tarsi du vaidmenis. Ir negalime taryb, į tarybą žvelgti iš viršaus, kaip į mums pavaldžią, nes mes esame lygiaverčiai. Toks mano pastebėjimas pranešėjui. Ir dar vienas aspektas, manau, labai susijęs su mūsų svarstoma tema, e, susijęs su nacionaliniais parlamentais. Yra natūralu, kad taryba palaiko tiesioginį kontaktą su nacionaliniais parlamentais. Kai vyksta e, tarybos narių elgesio vertinimas ir jų požiūrių vertinimas, tuomet juk nacionaliniai parlamentai E, tai atlieka. Nacionaliniai parlamentai tiesiogiai bendrauja su ministrais, kurie informuoja nacionalinį parlamentą apie tai, kokie yra primami sprendimai ir kokios diskusijos vyksta vadovų tarybos metu. Tad dar kartą pabrėžiu, kad turime nepamiršti, kad taryba ir parlamentas yra lygiavertės institucijos. Taryba nėra mums pavaldi. Ir aš nesuprantu, kodėl taryba kartais nenoriai atsakinėja į parlamento klausimus. Juk Junktinių Amerikos valstijų atstovų rūmai e, taip nesipiktina Senato klausimais. Tad kodėl taip yra Europoje? Ir abi šios institucijos yra teisėkros institucijos, lygiavetės institucijos ir jeigu parlamentas negali užduoti klausimo tarybai ir iš jos gauti atsakymo, tai bendradarbiavimui iškyla grėsmė, nes juk taryba nusprendžia e, politinės gairės, jie atlieka ir valdysenos vaidmenį. Ir todėl taryba privalo parlamentui paaiškinti savo veiklą ir veiklos rezultatus. Tad, manau, reikėtų dar peržiūrėti santykius ne tik tarp Europos parlamento ir tarybos, bet ir tarp tarybos ir nacionalinių parlamentų, nes e, nacionalinių parlamentų vaidmuo yra e, tikrinti savo atstovų, nacionalinių ministrų e, pasisakymus vadovų taryboje. Ir ministrai informuoja nacionalius parlamentus apie tai, e, kas yra nusprendžiama taryboje. Ir aš sveikinu daugumą jūsų pasiūlymų ir išvadų jūsų pranešė, bet, pranešime, bet manau, kad kai kurios aspektus reikia dar peržiūrėti. Nereikėtų siekti labai didelių reformų sutartyje, nes to nepavyks mums pasiekti per, per naktį. Viską reikia atlikti savo laiku. Ir taip pat nepamirškime, kad galima siūlyti ir techninius pakeitimus, ypač 14 protokolui, kur yra kalbama apie eurozonos valdyseną. Ir dar vienas pastebėjimas. Parlamentas turi vienai par kitaip tikrinti eurozonos veikimą. Nesutinku su ponu uh, Galtieri, kai jis sako, kad eurozonos atstovų susitikimas yra privatus politikų susitikimas. Tikrai ne. Uh, nes eurozonos valdysena yra reglamentuojama sutartyse. Valstybės, kurios nusprendžia įstoti į eurozoną, e, juk neišto iš Europos Sąjungos. Ir tikrai nereikėtų institucionalizuoti eurozonos viršūnių susitikimo. Tai nėra atskira valstybių grupė nes visos ES valstybės atidžiai seka tai, kas vyksta Eurogrupėje. E, ypač Britanijos vyriausybei tai, do, tai įdomu, bet ir visoms kitoms ES narėms, kaip ir Europos parlamentui. Na, manau, dar apie tai reikės kalbėti ateityje ir taip pat dar turėsime aptarti platesnius, plat, plačiau kitus klausimus iš pranešėjo pranešimo. Dabar panas Daf we are, of course, Na. Esame be abejo dėkingi Alanui Lamasūrui už tai, kad parengė tokį aktualų dokumentą ir kaip visada skatina mus mąstyti. Jis šiek tiek, šiek tiek nukrypo nuo e, savo pranešimo temos ir manau, kad tai yra būtina, nes rengiamės, rengiamasi sušaukti konventą, kuriame parlamentas turės padaryti viską tam, kad to būsimo susitarimo, kuris pareng, bus, bus parengtas konvente, apreptis būtų tokia, kad padėtų, leistų siekti konsensuso. Tai taip pat turėtų mums leisti ištaisyti kai kurias klaidas, kurias padarėme Lisabonos sutartyje. Tai yra ir komisijos nuodėmės e, nuodėmės, kurios padarėme ir kurių neturėjome padaryti. Taip pat turiu kalbėti apie tuos momentus, kurių nepadarėme, nors turėjome padaryti. Jei ponas Lamasūras būtų buvęs čia vakar, vakar kuomet svarstėme Airijos protokolo prie Lisabonos sutarties klausimą, jis būtų įsijungęs į diskusijas dėl būtinybės keisti bet kokios busimos sutarties įsigaliojimą reglamentuojančias nuostatas. Manau, kad prie to klausimo dar turėsime grįžti. Antras dalykas. Puiki mintis, dėl kurios buvo susitarta Žiskaros vadovaujamame konvente. Ministrų tarybą paversti teisėkuros rūmais. Iš teisėkuros rūmų padaryti iš jų vykdomosios valdžios instituciją, patikėti saugumo ir gynybos politiką ir ekonominio valdymo klausimus. tose sritise tarybai būtų sus, suteiktos bendros vykdomosios galios su komisija. Ir jo, jos santykiai su parlamentu būtų tikrai kitokie. Labai skirtusi nuo mūsų santykių su taryba kaip, kaip teisėkuros institucija. Manau, kad prie šio pasiūlymo dar turėsime grįžti. Aš taip pat manau, kad dviejų vadovų, dviejų, dviejų, dviejų vadovų idėja, tai yra nuolatinio Europos vadovų tarybos pirmininko atsiradimas, tikriausiai yra klaida. Aš palaikiau tą pasiūlymą, kai jisai buvo pateiktas, bet dabar aš nuomonę pakeičiau ne dėl pirmininko Van Rompojaus kaip asmenybės. Aš jį gerbiu ir jo žaviuosi. Sakau, tai pakeičiau nuomonę iš dalies dėl to, kad jis yra pagal išsilavinimą ekonomistas ir jis, jis taip įsigilino į ekonominę krizę, tai tai nenumatyta sutartise, tai tokios galimybės nenumatytos sutartise. Tai ir, ir, ir tam tikrais aspektais jis pakeičia, pakeičia Europos komisijos vadovą, atlieka iš dalies jo funkcijas, siekdamas užtikrinti finansinį stabilumą ir pa, užtikrinti, kad ekonomika atsigautų. Užsienio reikalų srityje jei Baroso ir Van Rompojus kurie konkuruoja dėl tos pačios kėdės, kai abu dalyvauja posėdžiuose, sako, skir... jeigu jie pradės kalbėti skirtingai, mums iškils problemų, tačiau jeigu jie kal... sako tą patį, tai kyla klausimas, kodėl jų yra du. Aš nuoširdžiai manau, kad prasmingiausia, logiškiausia būtų komisijos pirmininką paskirti Europos, vadov, Europos ministrų tarybos vadovu. Manau, kad taip ir įvyks 2014-aisiais, bet tai, taip pat tai turėsime kalbėti konvente ir tinkamai pasirenkti tam. Toliau, parlamento darbo tvarkos taisyklės. Vertinant jas, svarbu pasiekti, kad Europos vadovų tarybos pirmininkas e, mums atsiskaitytų po, kiekvieno, po kiekvienos vadovų tarybos ir išplėstinis. Tai yra pirmininkų suiga, kur yra atvira visiems nariams, E, tokio pabudžio posėdėje dabar atsiskaito, pirmininkas nėra tinkamo formato posėdis, kuriame tai turėtų vykti. Mane šiek tiek neramina tai, kad bandydami tik pagerinti bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais, mes kažkaip tai galime nu, nutraukti sprendimų prieminėjimą kai kuriais aktualiais klausimais ir kad kai kuriais atvejais tie mandatai, sampa visiškai nebeaiškus, tai yra Europos parlamento mandatas ir nacionalinių parlamentų narių mandatai. Dar turiu keletą minčių. Visiškai pritariu Alano išsakyti minčiai, kad dėl CDU partijos politinės programos ir jų padaryto lepsuso, kad esą komisijos pirmininkas, e, jeigu jis būtų renkamas tiesiogiai, tai būtų kažkokia naujovė. Tai tikrai paprastai politiškai labai atsakingai besielgiančios partijos akibrokštas. Bet turime viską, į visą tai atsižvelgti, nes artėjame prie konvento. Grazie, onorevole Lei, onorevole Tarkovski. Mm, Tarkovski. Well, we, we have started a much Mes pradėjome labai plačią diskusiją. Galvodami apie pakeitimus sutartyje, žinoma, reikėtų dar kartą grįžti prie sutarties ir išsiaiškinti jos pakeitimo galimybės prieš formuluojant naujas idėjas. Reikėtų sutelkti dėmesį į sutartį svarbiausias dalykas yra vengti susiskaidimo, ypač turint omenyje tas valstybės, kurios siekia didesnės integracijos. Aš pritariu Alenui, kad mes patys sugalvojame tą sustiprintą bendradarbiavimą, e, laikydamas atitinkamų nuostatų saugiklių sutartyje. Taigi mes elgėmės pagal galiojančios sutarties nuostatas. Mes pradėjome esminę diskusiją dėl e, sutarties pakeitimo, dėl kvalifikuotos daugumos balsavimo. Šitas klausimas bus vienas iš svarbiausių konvento darbo metu. Tačiau jeigu ta diskusija apskritai įvyks, reikėtų priimti domen, kad šitas klausimas bus toks sudėtingas ir svarbus, kad galbūt netgi nustums į šalį kitus svarbus dalykus, tokius kaip ekonominė valdysena ir taip toliau. Taigi čia yra susiję daug filosofinių dalykų ir Vokietijos konstitucinis teismas taip pat tars savo nuomonę dėl to sutarties keitimo teisėtumo. Taigi aš tik norėjau paminėti šitą klausimą, pasakydamas, kad jis yra labai kontroversiškas ir kad gali tekti skirti labai daug laiko būtent šiam specifiniam klausimui. Kalbant apie kitus iškeltus klausimus pranešime. Dažnai įvykiai mus e, aplenkia, priverčia reaguoti staigiai. Aš prisimenu, ano konvento metu reikėjo imtis konkrečių sprendimų, galvojant apie įgaliojimus e, vadovų tarybos pirmininkui. O žinoma, su vadovų tarybos pirmininku mums reikalingi tam tikri santykiai, jų nebuvimas būtų visiškai klaidingas dalykas. Aš nežinau, ar dabar verta diskutuoti šiais klausimais, tačiau labai svarbu pasiūsti kiekvienam aišku signalą dėl to, kad mes e, turime sutelkti dėmesį į e, mūsų bendradarbiavimą, užtikrinti, kad jisai būtų skaidrus ir jokie uždari susitarimai arba mm, sutartys tarp valstybių narių mums nėra priimti. Mes turime turėti galimybę kaip nors aptarti šitos klausimus su vadovų tarybos pirmininku, ypač e, turint omenyje, kad panas Van Rampojus yra nusteikęs tai daryti. Kalvojant apie nacionalinius parlamentus, šis klausimas vėlgi yra labai sudėtingas. Galvodami apie ekonominę valdyseną ir taip pat e, Europos semestrą, kurie aptarinami e, šiame parlamente, taip pat turime atsižvelgti į santykius su valstybių narių e, atstovais. Turime atsižvelgti į diskusijas vykusias su Lenkijos atstovais dėl biudžeto klausimų. O kalbant apie ekonominę Nikos valdyseną, reikia pagalvoti, kaip įtraukti nacionalinius parlamentus, kokiu pagrindu tai daryti, turint omenyje tarp institucijų sustarimus ir kaip dažnai turėtume susitikti su nacionaliniu parlamentu atstovais, kad jie galėtų dalyvauti šiame procese. Taigi yra labai daug dalykų, kuriuos turėtume aptarti ilgesnėje perspektyvoje ir skirti daugiau laiko. Taip pat turėtume įsigilinti į tuos pasiūlymus, kurie buvo pateikti kai buvo rengiamas pranešimas dėl Europos semestro. Jeigu mes ketiname e, pritraukti daugiau dalyvų, mes turime apsispręsti, kaip tai daryti. O įskaitą parlare, norėjau, Guerrero. Dabar žodis turime Guerrero. Muchas gracias, señor presidente. Seré muy breve. Dėkoju, pirmininkė. Aš labai trumpai. nesileisiu į diskusijas apie esminius dalykus, nes manau, kad anksčiau kalbėję kolegos įvardijo labai vertingų dalykų. Be abejo, ponas Lamasūros buvo pirmasis iš jų, bet e, buvo pateikti trys ar keturi pastebėjimai, kuriuose dėmesys buvo skirtas mūsų diskusijų esminėms temoms apie ką kalbama pranešime? Pranešime kalbama apie tai, kaip pagerinti institucijų santykius e, laikantis Lisabono sutarties nuostatų. Ir diskusijose buvo žvelgiama į galimas reformas e, šios sutarties. Be abejo, šie du klausimai yra tarpusavėje susiję. Politinė prasme ir intelektinė prasme – Tačiau manau, kad galbūt e, kai kurie iš jūsų nežino to, ką aš ketinu pasakyti ir jeigu tos informacijos neturite, aš ją su jumis pasidalinsiu. Kaip pirmininkas žino, vakar mes koordinatoriai suteikėme pirmininkui įgaliojimus susisiekti su ekonominių reikalų komiteto pirmininkė ir pabandyti suorganizuoti susitikimą, į kurį atvyktų uh, ekonominių reikalų ir konstitucinių reikalų komitetų koordinatoriai. Kadangi bent jau mes, AFKO komiteto koordinatoriai, norime peržiūrėti galima sutarties reformas ir numatyti joms tam tikrą testinumą. Ir taip pat tai norėtume daryti atsižvelgdami į prieš keletą mėnesių pateiktus socialistų pasiūlymus. Galbūt tai galėtų būti gairės būsimoms sudarties reformoms, kalbant apie ekonominę valdyseną. Be abejo, ponas Lamasūras pradėjo diskusijas, kurios jau dabar yra skirtos ne tik tai jo pranešimui, jos jau yra platesnėmis temomis vykstančios diskusijos, bet jos vyksta pačiu laiku, nes diskutuojame apie E, būsimas ref, re, stoties reformų gairės. Todėl mes pirmininką įgaliojame susisiekti su Ekon komiteto pirmininkė. Pone Janaku, dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pana Lamasūrą. Jo pranešimas skirtas darbo tvarkos tai, taisyklėms, bet jisai mums suteikia galimybę kalbėti apie tuos klausimus, E, kuriuos turi galvoje reikalaujantis pakeisti e, sutartį. Ponas Lamasūras, aš ir kai kurie kiti kolegos dalyvavome konvente, e, kurio rezultatas buvo konstitucinė sutartis ir mes patys asmeniškai patyrėme, kaip sudėtinga yra parengti tokį dokumentą ir bet koks sutarties pakeitimas turės būti atliekamas konvento forma. Bet jeigu mums pavyktų pakeisti ir pataisyti keletą sutarties e, straipsnių, tai puiku, bet manau, kad realybės tai vis tiek nespindėtų. Ir jeigu norėtume keisti sutartį, surengdami konventą, tai atversime Pandoros skrynę. Ir visi pradės kelti įvairiausius klausimus įvairiausiais aspektais. O ponas Lamasūras teigia, jau dabar, kad Lisabono sutartis dar nėra iki galo įgyvendinta. Tad nereikėtų bandyti perimti komisijos galių. Parlamentas taip pat dar atrodo netlieka savo vaidmens tinkamai, taryba taip pat savo galių deramai neišnaudoja, vyksta daugybė įvairiausių dalykų, jaučiama sumaištis dar kol kas įgyvendinant Lisabonos sutartį. Ir be to, vienas pagrindinių klausimų yra, kaip su tuo susitvarko nacionaliniai parlamentai. Bet e, pripažinkime, kad galime netrukus sulaukti nacionalinių parlamentų revoliucijos. E, Lisabonos sutartis dar nėra įgyvendinta, vyk, visi daro kas ką nori. O dabar jau mūsų prašoma pakeisti sutartį. Aš, sutar, aš pritariu ponui Lamasūrui, kad jeigu yra tokių, kurie nenori dar atsisakyti savo turimos veto teisės, kurie nenori pereiti prie bendryjų metodo taikymo, tai aš nematau galimybių eiti pirmin. Europos parlamentas turėtų sureaguoti tai, kas vyksta. Ir jeigu į pono Lamasūro sąlygų neslaikysime, tai tikrai nematau, kaip galima būtų keisti sutartį. Nes e, jeigu elgsimės neapdairiai, tai galime susidurti su katastrofe komisija buvo priėmusi sprendimą vidury krizės laikotarpio, po to atšaukė savo sprendimą. Iš tiesų, visur tvyro chaosas. Žinau, kad ypač Vokietija nori keisti sutartį, bet aš tikrai nemanau, kad Vokietija ir kiti norėtų atsisakyti savo dabar turimų teisų, tai kokiu pakeitimu jie pageidauja. Pirmininkė, man tikrai netrodo, kad taryba nori pereiti e, ben, prie bendrijos metodo, jie nori politinio suvienodinimo. Ir manau, kad Europos parlamentas turi reaguoti į tokias pastangas pakeisti sutartį, kadangi tie pageidavimai yra paremti labai individualiais interesais. Manau, kad tokie pakeitimai būtų didžiulė klaida. Dėkui. Ponas Brons. Ačiū. Aš nesigilinsiu į vieną konkretų pono Lamasūro parengto dokumento e, klausimą. Aš pritariu jo išreikštam susirūpinim dėl pono Van Rompojaus pasakytos kalbos 2010 sausio mėnesį, kurioje ponas Rompojas pareiškė, kad jis atsiskaito Europos vadovų tarybai, bet ne Europos parlamento plenariniam posėdžiui po e, Europos vadovų tarybos susitikimo. Gal ponas Van Rumpojus suvokia savo atsakomybę dviejose skirtingose e, aspektuose. Ir galbūt jis norėjo pasakyti, kad jis neatsiskaito parlamentui dėl to, kad parlamentas negali jo pašalinti, bet jis privalo atsiskaityti parlamentui. Jeigu jo užimamas postas būtų egzistavęs, kuomet buvo ratifikuojama Lisabonos sutartis ir jeigu jis tuo metu būtų privalės atsiskaityti parlamentui, būtume galėję abejoti 30-ojo protokolo vakar svarstyto e, galiojimu, kuris aktualus Čekijai, Lenkijai ir Junktinį karalystiai dėl pagrindinių teisių hartijos. Taip pat gal, galėtume abejo, svarstyti ga, ES e, Airijai sutiktas garantijas tarp dviejų šalyje šalyje įvykusių referendumų ir būtume galėję prieiti išvadus, kad tai visiškai neaktualūs, nevertingi svarstymai. Poi, di, eh, Toliau paskutinis kalbėtojas ponas Hefneris ir paskui ponas Lamasiūras. Ačiū. Ypač norėčiau padėkoti kolegai Alenui Lamasūrui, kuris visada uh, pateikė labai naudingų patarimų, pasiūlymų parlamente, šiame komitete. Aš jį labai vertinu, kad jis yra ne tik aktyvus parlamentaras, bet jis žvelgia į priekį, į perspektyvą ir bando įsivaizduoti kokia parlamento struktūra turėtų būti kuriama ateityje ir žinoma siekia, kad būtų užtikrinta kuo daugiau skaidrumo ir demokratinio savarankiškumo parlamentui. Aš norėčiau pratesti šią diskusiją, galbūt ne tiek įsigilindamas į atskirus pasiūlymus, tuo labiau, kad diskusija dar tęsis. Aš norėčiau pridurti kai ką, kas man atrodo labai svarbu. Man atrodo nepakanka vadovautis tik tai esamais dokumentais, sutartimi, ką galime padaryti ir ko negalime. Mes turėtume pagalvoti, ką galime, ką privalome nuveikti kad pilietės ir piliečiai Europoje būtų įtraukti į sprendimų prieimimo procesus. Negalima tiesiog nuvertinti diskusijos, kuri vyksta Vokietijoje. Tai nėra tik tai ponios Merkel ir kai kurių partijų diskusija. Vokietijos visuomenėje jaučiamas didžiulis spaudimas išsiaiškinti, kokiais pagrindais yra priimami sprendimai dėl ekonominės valdysenos, dėl e, e, fondų kūrimo ir taip toliau. Klausia, kaip priimamos procedūros, kokiose institucijose. Taigi, tam susirūpinimui mano visuomenėje aš pritariu ir aš suprantu, kad ateityje negalėsime išsiversti be sutarties pakeitimo, jeigu norime viską padaryti teisingai, švariai, vykdydami demokratinius įgaliojimus ir siekdami, kad mums pritartų Europos piliečiai, ypač priimant tuos labai svarbius ateityje sprendimus. Tie sprendimai, žinoma, gali būti priimami, tačiau jeigu nebus visuomenės pritarimo, tai jie nieko nebus verti dėl konvento. Konventas galbūt nebūtinai bus tas stabdys, galbūt tai bus pagreitinimo uh, galimybė siekiant dramat, dramatiško susiskaidimo metu pradėti bendrą europinę diskusiją. Galbūt mes pasieksime daugiau, negu gali mums pasiūlyti dabartinės nuostatos dėl sprendimų prieimimo balsų daugumą. Galbūt dalyvaujantieji diskusijoje tiesiog pateiks kokį nors sprendimą, kurį bus galima pateikti diskusijos pabaigoje kaip visiems priimtina. Jeigu konventas būtų sušauktas, tai aš vis dėlto manyčiau, kad nereikėtų jo vadinti tik tai techninio pobūdžio susirinkimu darbo grupė, kuri tiesiog nustatys, kokius sutarties straipsnius vertėtų pakeisti. Aš manyčiau, kad šitą procedūrą reikėtų uh, panaudoti ne tik tai siekiant daugiau rezultatų, bet siekiant užtikrinti didesnį pasitikėjimą ES institucijomis ir užtikrinant stipresnė demokratija, o tai yra labai svarbus aspektas. Grazie, prima di chiudere eh, il... Prieš, prieš baigdami šitą klausimą norėtume pasveikinti kolega Korp, kuris dirba Van Rampoj kabinete ir norėtų pasisakyti. Much, President. Ačiū pirmininkė. E, noriu padėkoti ir už e, šiltus žodžius. Aš e, daug nekalbėsiu, tik noriu pakomentuoti keletą faktinių detalių, kurios buvo paminėtos ir kurias, man atrodo, reiktų patikslinti, jos liečia pirmininką Van Rompojų. Visų pirma, uh, jo požiūrių į Europos parlamentą klausimas ir jo pasisakymai, jo pasisakymas, kad esą jis privalo atsiskaityti Europos parlamentui tik po Europos vadovų tarybos posėdžių. Jo pasisakymo dvasia ir esmė yra tai, kad formaliai, teisiškai jam numatyta prievalė pagal sutartis atsiskaityti parlamente po Europos vadovų tarybos posėdžių, bet iš tikrųjų praktikoje jis yra pasirengęs e, at, at, daryti daug daugiau ir jūs, kaip jūs galėjote tuo įsitikinti, taip ir yra. Jis ateina į pirmininkų suigą, jis ateina į susitikimus su komiteto pirmininkais, jis sutiko atsakyti į parlamento klausimus raštu apie savo paties politinę veiklą, jis kas kiekvieną mėnesį susitinka su parlamento pirmininku Buzeku ir jis palaiko įvairiausių kitokių kontaktų, pavyzdžiui, jis ateina susitikti su politinių frakcijų nariais ir jis jau įsipareigojo atsiskaitinėti parlamentui po eurozonos vadovų susitikimų ir kai paprastai tie susitikimai vyksta ir vykstant Europos vadovų tarybos posėdžiams ir po to jis visada atsiskaito Europos parlamentui. Visą tai nekelia jokių abejonių. Toliau kad, jo, kad jis turėtų ateiti, dėl to, kad jis turėtų ateiti ne į pirmininkų sueigos posėdžius, bet į plenarinį posėdį. Parlamentas priemė tokį sprendimą, o ne Europos vadovų taryba. Tas e, sprendimas buvo primtas dėl to, kartais, kad kartais Europos vadovų taryba ir plenarinis posėdis vyksta tam tikrų ats, ne iš karto ir buvo nuspręsta, kad geriau paprašyti, kad geriau prašyti, kad Van Rompojus ateitų iš karto atsiskaityti kitą savaitę parlamente surinktame posėdėje, o nelaukti dar porą savaičių. E, pagal oficialią procedūrą tie plenariniai, tie susitikimai iš esmės yra plenariniai posėdžiai, mikroplenariniai posėdžiai vykstantis Briuselyje buvo paskui nuspręsta renkti pirmininkų sueigos posėdžius, pirmininkų konferenciją, kurioje gali dalyvauti visi parlamento nariai. Tai yra parlamento vidaus tvarkos niuansai. Tai buvo parlamento, ne pirmininko sprendimas ir aš nusprendžiau, kad reiktų tai akcentuoti, nes buvo išsakyta kai kurių minčių, taip pat ir tavo, Andriu, kurie, man atrodo, kilo iš nežinojimo ar paremti kažkokiu nesusipratimu. Galiausiai paskutinis dalykas. Ar jis turėtų dalyvauti diskusijose, kuriuose rengiamas Europos vadovų tarybos posėdžiui ir diskusijose po to, kai, kuriuose aptariamos e, posėdžio išvados? Savo kadencijos pradžioje tai, jis svarstė tai draugė su parlamento pirmininku. Ir buvo nuspręsta, kad jeigu jis ateidinėtų į susitikimus prieš ir po vadovų tarybos maždaug e, dabar vyksta šeši tokie posėdžiai per metus. Tai reikštų, kad per metus reiktų surenkti 12 tokių diskusijų, debatų ir jis turėtų kalbėti parlamente, dalyvautų diskusijose ir tai vyktų kiekvieną mėnesį. Ir buvo išsakyta minčių, kad pačiam parlamentui atsibosi jį matyti kiekvieną mėnesį parlamento posėdžių salėje dalyvaujantį trečiadienio rytinėse diskusijose. Ir parlamentas pats nusprendė, laikykime dabartinės sistemos, pagal kurią pirmininkavimą perim, turinčios valstybės tarybos vadovas atina į parlamentą atsiskaityti, nes pagal sutartis Europos vadovų tarybos darbo tvarkė parengė bendrųjų reikalų ministrų tarybą. Ir būtent todėl viskas buvo, buvo primtas toks sprendimas ir įsigaliojo tokia tvarka. Ačiū. Bene, grazie. E allora, onorevole Lamassur. Ačiū, ponas Lamassiūras. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegoms už jų išsakytas mintis ir jų uh, vertinimą. Taip pat dėkoju Richardui Korbetui. Korbetui. Aš jam turėjau iš karto pasakyti, kad kalbant apie pirmininką Van Rompojų, Europos vadovų tarybai yra suteiktas mandatas teikti pasiūlymus dėl sprendimų prieimimo procedūros tobulinimo, pavyzdžiui, kalbant apie biudžeto discipliną bendrąją prasme. Ir tie pasiūlymai kažkada, kažkurio momentu gali apimti ir sutart, pasiūlymus dėl sutarties pakeitimo. Ir ta prasme tai aktualu ir ponui Van Rompojui norėčiau pakomentuoti kolegų išsakytas mintis ir e, noriu pacituoti pono Gvaltierį patiktą pavyzdį dėl, e, dėl, dėl diskusijų e, saugumo klausimais, gynybos klausimais, kad mes kurie vyksta, diskusijų, kurios vyksta Europos vadovų taryboje. Ir manau, kad mes turime imtis kitų klausimų, kitų temų svarstamų taryboje eurozonos atveju tai nenumatyta sutartė. Ne, Lisabono sutartė numatytos, yra nuostatos dėl eurozonos. Ir tai, ką, ką vadinau eurozonos šalių vadovų susitikimu, yra tuo tarpu susitikimai, kurie, vyks, ne, kurie, kurie neturi juridinio pagrindo, bet be abejo kitoje sutartyje tai taps įmanoma, nes Europos vadovų taryba juk irgi e, posėdžiauja panašių pagrindų. Ponas Rendžel kalbėjo apie tai, kad Europos, vado, Europos ministrų taryba neprivalo atsiskaityti Europos parlamentui ir panašiai, panašiame kontekste ponas e, Brons kalbėjo apie tai, kad jis vartoja savokas ats, ats, atsakomybė ir atsiskaityti. E, Mes kalbame apie dialogą teisėkuros kontekste. Iš esmės čia kalbame apie du parlamento rūmus, žemesnius ir aukštesniuosius, tarkim, senatą ir parlamento rūmus. Ir kalbant apie aktualijas, kurios svarstamos komisijoje, jos yra kitaip svarstamos ministrų taryboje. Mums reikia rasti būdą, kaip kalbėti su taryba ir su Europos vadovų taryba Nes Europos, nes taryba nėra teisėkros institucija, ji neprivalo mums atsiskaityti. Tai yra kolektyvinė vykdomosios valdžios institucija, kuri priima svarbiausius sprendimus. Ir būtent e, šiame kontekste turime inicijuoti, pas, sukurti kažkokį strateginį dialogą, kaip jį pavadino e, ponas Galtierė. Ponas Randželis e, logiškai iškėlė vieną klausimą, kur, kuris nėra reglamentuotas parlamento darbo tvarkos taisyklėse. Tai yra nuostatos, kurios taikomos tik tai kai kurioms, kelioms valstybėms narėms, pavyzdžiui, pagilinto bendradarbiavimo klausimais, eurozonos valstybėms aktualūs dalykai. Ir kad svarstant šiuos klausimus dalyvauja ir tų valstybių, tų parlamentarai iš tų valstybių, kurių tai neliečia ir balsuoja dėl to tas pats klausimas turėtų būti keliamas ir Europos komisijai. Konvente tai nebuvo svarstama nei, nei komisijos, nei parlamento atveju. Manau, kad negalėsime jo labai ilgai ignoruoti. Tuo tarpu tai dar nėra aktualu. Toliau. Nacionalinių parlamentų vaidmuo ir kaip juos įtraukti čia nuotaikos ir požiūrį yra įvairūs. Ir aš suprantu Andrew Duff bandymą laikytis atsargaus požiūrio. Visų pirma, mes bendra iniciatyva Lenkijos, kai tuo metu pirmininkavo ir biudžeto komiteto iniciatyva, surengėme mini konventą, mini renginį, kuris truko dvi dienas su spalio mėnesį. Buvo toks bendras posėdis. Ten dalyvavo visų institucijų atstovai, taip pat Europos, parlam, Europos parlamento atstovai ir visų nacionalinių parlamento atstovai buvo 80 žmonių ir buvo atstovaujamos pagrindinės valdančios partijos iš kiekvienos šalies ir opozicinės partijos atstovai buvo. Ir per tas dvi dienas mes sugebėjome pasi, pasitarti, padiskutuoti tai, kaip mes uh, E, turėtumėme, e, pakalbėjome apie tai, kokias, kaip reikėtų tvarkyti biudžetus, kad rastume priemonių lėšų finansuoti 2020 Europos strategiją. Ta, ta konferencija buvo tikrai sėkminga ir pirmininkavimą perimsiančios Danijos atstovas gal, gale pareiškia, kad būtina tokius renginius rengti ir ateityje, panašių formatų dirbti. Uh, Mums nepavyko visko aptarti ir todėl buvo nuspręsta, kad reikės kitos mm, konferencijos per kitą semestrą. Nežinome tiksliai kada, nežinome tiksliai kokios temos bus svarstamos, ar tęsime diskusijas su tomis pačiomis klausimus, tomis pačiomis temomis, bet aš tiesiog noriu jūs informuoti apie tokią galimybę. Taigi, par, na, Europos parlamentarai ir nacionaliniai parlamentarai. Reikėtų pri, priversti nacionalinių parlamento atstovus dirbti su savo, įtraukti su savo ministrus, savo vyriausybės. Lenkija organizavo, parlamentas Lenkijos organizavo šį renginį, tačiau Lenkijos finansų ministras priešinosi tam. Kodėl? Todėl, kad jis nenori atsiskaitinėti nacionaliniam parlamentui už tai, už ką jis atsakingas, už, už savo mandatą vyriausybėje. Uh, ir kai kuriuose šalise nacionalinių parlamentarai laikosi kitokios nuomonės nei jų vyriausybių nariai. Jie teikia kitokius pasiūlymus, tai nebūtinai sutampa. Ir tai, na, tokio, tokio kažkokio tai susidarė šiek tiek tokio truputėlį priešiškumo e, įvedė. Bet na, šiokia tokia intriga buvo susiformavusi, bet kalbant apie konventą, kuris peržiūrinės sutartį, čia kreipiuosi į poną Hefnerį. Mane labiausiai trikdo vertinant to, siūlymus, kad, bus parengta, kad reikėtų rengti naują Europos sutartį. Yra tai, kad mes išgyvename tikrai aštrę finansinę krizę. Ir ligonis karščiuoja, turi daugiau nei 40 laipsnių temperatūros. Ir iš visų valstybių, iš 27 valstybių vyriausybių vadovų, 22 beveik vadovų kiekvieną dieną e, stebi, kiek pasikeitė palūkanų normos. Viena valstybė yra pusiau žlugusi. Taigi, jeigu tas pacientas taip stipriai karščiuoja ir niekas apie tai nekalba, bet kažkas taiga sušunka. Yra stebuklingi vaistai, nauja sutartis, bet tai yra rizikinga, kaip reaguos rinkos. Uh, jeigu atsiras nauja sutartis ir viskas sutvarkys. Nauja sutartis per nieko nepakeis, kol nepraeis dešimt metų. Bet lyga, nuo kurios ligonis pacientas gali numirti šiandien, nepraeis. Esamonos sutartis bus tuščia, kol, kol nepripildysime ją politinių iniciatyvų, kol nesimsime spręsti dabar mums iškylančių politinių problemų. Nebent primtume papras, paprastą techninio nuostatų sutartį. Dar kalbant apie nacionalinius parlamentus, norėčiau pasakyti, kad ekonomikos e, komiteto pranešimas, kurį rengia ponė Bereš ir kuris turėtų būti teikiamas plenarnėme posėdėje gruodžio mėnesį. Ir aš suprantu, ponas Gerėra sakė, kad e, abu komitetai bendrai svarstys šį pranešimą ir ten siūloma, kalbant apie Europos semestrą, kiekvienais metais vasario mėnesį e, renkti tarp parlamentinę ataskaitą, Europos parlamento ir nacionalinių parlamento ataskaitą. Europos parlamentas tai koordinavimo ekonomikos koordinavimo klausimais ir kad tai, tai reikėtų įtraukti žimtumo, uh, biudžeto ir ekonomikos reikalų komitetus. Konstitucinių reikalų komitetas svarstys šį, atsiprašau, šį pasiūlymą, kuris bus teikiamas plenarnėme posėdėje ir paskui žiūrėsime, ar, ar, ar, ar pravartu išplėtoti, iš, taikyti, imti taikyti tą procedūrą ir kitose sritise. E, kolega iš Lenkijos vicepirmininkas, kurio pavardės nedrįstų bandyti ištarti, ponas Rafa. Jis kalbėjo apie tai, kad reikalavimo vienbalsiai tvirtinti atsisakymas yra e, tam tikras žestas piliečiams. Nemeluokime piliečiams. Jeigu bus rengiama nauja sutartis ir bus konventas, tai užtruks dešimt metų. Tai bus didžiulis, e, didžiulė kampanija. Galbūt reikia palaukti, kol nukris temperatūra, kol nurims rinkos ir tada pradėti kalbėti, bet reikia atvirai sakyti, kad visa tai užtruks ir kad tai neišspręs šiandienos problemų. Pone pirmininkė, mėly kolegos, e, kalbant apie praktinės išvadas, Aš, kaip jau sakiau, parengiau darbinį dokumentą ir pirmininkė, aš jums siūlau kitame koordinatorių posėdyje svarsyti tokį klausimą. Ar tema keliame šiame dokumente nusipelno tapti pranešimo tema ir temos, kurios nėra čia aptartos, bet kurias aš iškėliau ir kurios buvo svarstytos. Šiandien tai yra kitos, kitokios temos. Pavyzdžiui, kokios pozicijos mes turėtumėme laikytis dėl diskusijų, diskusijų dėl naujos sutarties. Kokie, koks turėtų būti darbo metodas pasirinktas. Taip pat kaip priderinti sutarties nuostatas ir ar mums reikėtų, aš, pavyzdžiui, siekti džentelmenų susitarimo, siekiant gerinti parlamento ir tarybos bendradarbiavimą tarybos vadovo ir ministrų tarybos bendradarbiavimą. Ir kita didžiulė tema, kurią reikia, reikia apsispręsti, ar mes norime išreikšti savo nuomonę tą temą e, tuo klausimu. Galbūt reikia neš, rengti pranešimą. Bet aš manau, pirmininkai, kad šie klausimai tikrai nusipelno būti svarstami koordinatorių posėdėje. Dėkuoju, kolegai Lamasur. Turėčiau pasinaudoti jūsų pasiūlymu, kad kitame koordinatorių posėdėje aptartume šitą klausimą. Tai yra, kaip elgsimės toliau, tuo labiau, kad klausimas labai išsamus, reikia labai gerai įsigilinti, jeigu niekas nepeštauja, taip ir padarysime. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas, tai Tai yra paskutinis mūsų darbo atvarkės klausimas, tačiau prieš tai norėčiau pateikti štai kokią informaciją. Martinas informavo mus, kad Lenkijos e, kaip ir Mikalius valstybės pranešimas turėjo būti gruodžio mėnesį, tačiau mes galėtume perkelti jį iki sausio 22 arba 26. O bizonai įsapė. Norėčiau paklausti, ar jūs e, sutinkate su tokiu pakeitimu, kurio gerero? Martinas pritarė atkelti šitą susitikimą su pirmininkaujančia valstybė, išklausyti jos ataskaitos sausio mėnesį. Martinas sako, kad jam tinka ir vienas, ir kitas variantas. Aš tikiuosi, kad visiems kitiems primtiniausias terminas būtų sausio mėnuo. Gerėro, ar jūs pritarėte? Aš norėčiau sužinoti, ar Martinas iš tikrųjų pritarė tokiam siūlymui. Jeigu taip, abejonių nekyla. Taigi, Martinas sutinka, jisai mus informavo, kad jisai neprieštaraus. Jis netvyko į posėdį, tačiau perdavė kolegoms savo sutikimą. Todėl būtent taip ir padarykime. Svarstysime ataskaitą sausio mėnesį. Dabar uždaroji posėdžio dalis, bendras posėdis su lybė komiteto atstovais ir jo metu mes turėtume aptarti vieną darybinį aspektą. Taigi norėčiau, kad salėje liktų tik tai tie, kurie yra šių komitetų nariai o vertėjai atrodo liks dirbti tik iki pusės pirmos. Taigi lybė komiteto kolegija atvyko, kolega Gremer taip pat.